So, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mėly kolegos, ponios ir ponai, tęsame mūsų posėdį. Koordinatorių sprendimai pateikti dokumente, protokole, viskas išdalyta jums ir jeigu iki šiandien 12.30 nesulauksim prieštaravimų, laikysime sprendimus priimtais. Dabar Pamėginkime, iš, išbandykime balsavimo konsoles, ar viskas veikia, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas ir nei vienu balsu ne per daug, nei vienoje frakcijoje. Tai galime pradėti. Dėl su žuvininkystė susijusio turizmo vaidmens įvairinant žuvininkystę. Ponas Ujelį yra nuomonės referentas, tik jo čia nėra. Pirmas pakeitimas, kas už? Man atrodo, dar reikia kitiems laiko šiek tiek ir susikaupti. Taigi pirmas pakeitimas, kas už prieš, susilaikė atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Atleiskit. EPP frakcijos balsavimo sąrašas parengtas kiek kita tvarka. Tai noriu kolegas paraginti pereiti prie antro balsavimo sąrašo su žuvininkystė susijusio turizmo vaidmuo įvairinant žuvininkystę. Štai toks pavadinimas, tokia antraštė dabar. Nieko nenutiko, bet tik norėjau pasakyti. Tikrai labai svarbi pastaba, tikriausiai svarbiausias šios dienos pranešimas. Ačiū. Ačiū. Galim tęsti. Pirmininkas maloniai dėkoja, kad jam leista tęsti. Ir dabar pirmasis kompromisas. Kas už? prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už. Ne. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Nes pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 13 atkrenta. 14 dabar. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, priimta. Antrasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 24 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 25. Už, prieš, susilaikė priimta. 26. Už, prieš, susilaikė. Čia reikės pasitikrinti. Balsuojame dėl 26 pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 23 už, 19 prieš, niekas nesusilaikė priimta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 28 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 29 pakeitimas ir 30. Balsuojame dėl jų iškart. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 36 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 37 už, prieš susilaikė priimta. 38 už, prieš susilaikė priimta. 39 už, prieš susilaikė priimta. Atmesta, atsiprašau. 40 už, prieš susilaikė, čia reikės pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 40 pakeitimo, balsavimas pradeda. Balsavimas baigiamas. 20 už, 22 balsai prieš, vienas susilaikė atmesta. Dabar 41 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 42 už, prieš, susilaikė priimta. 43 už, prieš susilaikė priimta. 44 ir 45 kartu už, prieš susilaikė atmesta. 46 už, prieš susilaikė priimta. 4. Kešim aštuntas už, prieš, susilaikė atmesta. 49 už, prieš, susilaikė priimta. 50 už, prieš, susilaikė priimta. 51 už, prieš, susilaikė priimta. 52 pirmoji dalis už, prieš,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 susilaikė priimta. 62 už, prieš susilaikė priimta. 63 už, prieš susilaikė atmesta. 64 už, prieš susilaikė atmesta. 65 už, prieš susilaikė priimta. 65 už, prieš susilaikė priimta. 60 Septintas už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, priimta. 69 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, priimta. 73 už prieš susilaikė atmesta. 74 už prieš susilaikė priimta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 38 už, 4 prieš, 2 susilaikė. Pačia balsų dauguma priimtas. Priimta nuomonė. Sveikimai ponui Uelį, kurio čia nėra dėja. Toliau. Die nächste Abstimmung ist über Investitionen in Beschäftigung und Wachstum. Der Berichterstatter. Toliau investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą nuomonės referentas ponas Zlatovskis. Pirmasis kompromisas, dėl jo balsuojam, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, bet reiks pasitikrinti. Balsuojame dėl antro pakeitimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 20 už, 24 prieš, nieks nesusilaikė, atmesta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvyliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 19 pakeitimas už, prieš, reiks pasitikrinti taip pat. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 19 pakeitimo. Balsavimas pradėtas, balsavimas baigiamas. 21 už 23 prieš, nieks nesusilaikė atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 23 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 26 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 28 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 29 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 5 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 31 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 32 pakeitimas už. A, atleiskite, pirmininkas atkrenta, tada šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 41 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Keturiasdešimt devintas už, prieš, susilaikė priimta reikės pasitikrinti. Elektroniniu būdu balsuojame 49 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. 21 už, 23 prieš, nieks nesusilaikė, atmesta. Aštuntas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. Toliau. 50. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 59 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 63 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, priimta. 68 už, prieš, susilaikė, atmesta. 69 už, prieš, susilaikė, priimta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaikė priimta. 72 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 76 už prieš susilaikė atmestas. 77 už prieš susilaikė priimta. 78 už prieš susilaikė priimta. 79 už, prieš, susilaikė priimta. 86 už, prieš, susilaikė, reiks pasitikrinti. 86. Vienu balsu iš APP e frakcijos per daug. Ar čia žaliųjų? Panašu, kad iš žaliųjų frakcijos vienu balsu per daug. Kai kas labai norėtų, kad taip iš tikrųjų ir būtų. Dabar iš APP frakcijos tinkamas balsų kiekis. Iš viso trys yra iš žaliųjų, ar ne? Toliau 86 balsavimas baigtas, e, pakeitimas atmestas 21 e, už 21 prieš, toliau 80 už prieš atmestą, 81 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta, 11 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. E, toliau 82 už prieš susilaiko priimta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 90. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Baigiamasis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ne. Uh, ist geschlossen.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 E, toliau kitas pranešimas, jį parengė Kifteler dėl e, keliaivių gabenimo. 24 e, pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 25 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 26 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 26. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 21 prieš, 2 susilaikė pakeitimas atmestas. Dvidešimt septintas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dvidešimt aštuntas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 29 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimtas. 30 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 31 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 32 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 33 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 39. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 44 pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 45. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 46. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 47. kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 48. kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 49. kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 50, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 22 už, 24 prieš, niekas nesusilaikė, atmestas pakeitimas. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl, dėl 53. Jis geschlossen. Baigiame balsuoti. 27 e, už, 18 prieš, vienas susilaikė primtas. E, toliau 54, kas už, kas prieš, kas susilaikė primta. 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 56, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 57, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 58, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 58 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 24 prieš, 1 susilaikė pakeitimas atmestas. Toliau 59 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 60 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime, nes neaiškus rezultatas. 60 pakeitimas, balsuokime. Baigime balsuoti. 20 už, 26 prieš, niekas nesusilaikė, pakeitimas atmestas. 61 kas už, kas prieš, kas susilaikė, primta. 62 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 30, 63 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 64. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime. Dėl 64 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 23 už, 22 prieš, vienas susilaikė, primtas. 65 kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 66 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 67 kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 69 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Pirmas žodinis pakeitimas žodinis pakeitimas, ar kas nors prieštarauja. Tai kas už šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaiko primta. 71. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 73. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 74. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 75. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau antras žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja. Panašu, kad ne. Vienas prieštarauja. Dėl žodinio pakeitimo. antro žodinio pakeitimo. Ar kas nors prieštarauja antram žodiniam pakeitimui? Tuomet žodinis pakeitimas atmestas ir balsuokime dėl normalaus įprastinio pakeitimo. 85. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 87. Kas už, kas prieš, Pasitikrinkime dėl 87 pakeitimo. Pakeitimas atmestas. 88. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 89. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 90. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 91. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 92. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 93. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 94. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 95. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 96. Kas atkrenta. Toliau ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 104. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 105. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 106. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 107. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 108. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 109. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 110. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 111. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 112. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Toliau visi kiti pakeitimai tarpusavį susiję. Nuo 113 iki 119, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. 38 už, 8 prieš prašyčiau visų aukščiau kelti rankas. Toliau e, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 13 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 15, ne, 16 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 17 ir 18 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 20 19. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 20. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 21. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 23. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 1. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Baigiamasis balsavimas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 42 už, 4 prieš, niekas nesusilaikė taigi patvirtintas. Nuoširdžiai sveikiname Keith Taylor. Jetzt kommen wir zu Nummer 13, neue Chancen für kleine Verkehrs. Toliau 13 e, numeris naujos galimybės mažosioms transporto įmonėms, įskaitant bendradarbiavimų grindžiamas verslo modelius. Pranešėjas Dominik Rikė. Pradėkime nuo 27 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 36, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 53. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primtas pakeitimas. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 56, kas už. Kas už 56, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 56 pakeitimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 26 prieš, niekas nesusilaikė atmestas. Toliau 65 e, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Dėl 65 pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 25 už, 21 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. Toliau 66, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 83, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 84 Dėl 83 norite pasitikrinti, ar ne? Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 28 už, 17 prieš, niekas nesusilaikė primtas. 84 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 85 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 86. Dvi dalis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Šimtas ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Šimtas aštuonioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. Norite pastikrinti ar ne? 118, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 21 už, 25 prieš, niekas nesusilaikė atmestas. 11 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 127 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 128 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 140 kas už, kas prieš, Kas susilaiko, pasitikrinkime dėl 140. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 26 prieš, niekas nesusilaikė, atmestas. 141. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 13. Kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 151. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 14. Kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 164. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 229. Kas už. Ne, jisai atkrenta. Toliau 15. Kompromisas. Kas už kas prieš, kas susilaiko primta. 178, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 16 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. M plus 6, antroji dalis. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, sako pirmininkas. Iš tikrųjų, tai yra antroji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl trečiosios dalies. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 19 už 27 prieš atmesta. 189 kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Tuomet 190, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 191, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Žodinis pakeitimas, ar kas nors jam prieštarautų? Panašu, kad ne. 192. 192 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 205 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 206 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 18 kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 19 kompromisas kas už. Norite pasitikrinti dėl 18, ar ne? 18 kompromisas dar kartą balsuojame elektroniniu būdu šį kartą, prašom. Baigiame balsuoti. 34 už, 7 prieš gerai, kad ir pasitikriname. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 218, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primtas. 227, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. 228, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 231, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. 232, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ampul 4, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ampul 8, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ampul 8 Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti 20 už, 25 prieš, vienas susilaikė atmestas. MPL 11, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestą. MPL 12, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl MPL 12. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 17 už, 30 prieš, niekas nesusilaikė atmestas. MPL 13, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. MPL 18, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. MPL 19, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ampul 22, kas už, kas prieš. Neaiškus rezultatas, pasitikrinkime dėl Ampul 22. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, primta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Trečias ir penktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. Dvidešimt pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 22 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 23 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 26 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. 19 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmestas. 22 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas, 23 kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. Empul A kas už, kas prieš, kas susilaiko, pasitikrinkime dėl Empul A, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 24 už, 23 prieš, niekas nesusilaikė patvirtintas. MPLB. Kas už, kas prieš, kas susilaiko primtas. MPLD kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. MPLF kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. MPLH kas už, kas prieš, kas susilaiko primta. MPLJ kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. MPLK, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Baigiamasis balsavimas, jis yra vardinis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 42 už, 4 prieš, 1 susilaikė balsų dauguma pranešimas patvirtintas ir sveikiname Dominik Krike. kommen nun Statistik des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen. Toliau e, statistika dėl krovinių vežimo vidaus vandenų keliais. E, Bas Eichhaut pranešimas. Iš karto galtinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 39 už, 2 prieš, 4 susilaikę. 41 už, 2 prieš, 4 susilaikė. Primtas. Toliau. Galime pereiti prie statistikos apie geležinkelių transporto. Aš esu pranešėjas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. 41. Baigiame balsuoti. 43 už, 2 prieš, 1 susilaikė, patvirtinta. Toliau pereisime prie patekimo į uosto paslaugų rinkos ir finansinio uostų skaidrumo. Pranešęs norėtų pateikti e, trumpą komentarą, žodis teikiamas Knut Fleckenstein. Tikrai nebijokite, kalbėsiu labai trumpai. Noriu paminėti vieną vienintelį dalyką, dėl kurio šiandien ir įmanomas balsavimas. Esu labai dėkingas tarybai už tai, kad ji kartu su Europos parlamentu išsakė aiškę nuomonę dėl e, valstybės pagalbos. Aš žinau, kad komisijai tai nepatiko, tačiau taryba ir parlamentas komisijai pasakė, kad mūsų nuomonė yra vis dėlto ir infrastruktūros priemonių uostuose. Ir tai nėra um, priemonės, kurios finansuojamos iš valstybės pagalbos, nors ta infrastruktūra visi naudojasi. Taigi, prabėgus 15 metų paskutinį kartą tokia pagalba teikiama. Aš noriu padėkoti ir šešėliniams pranešėjams. Uh, um, už puikų bendradarbiavimą. Ačiū ir e, tarybai, ir komisijai. Ačiū ir jums, pirmininkė. Dėkoju. Galima iš, iš anksto ir paploti. E, šie plojimai buvo už komentarą, o dabar balsuokime. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 38 už, 8 prieš, 1 susilaikė, balsų dauguma patvirtinta ir sveikiname pranešėją. So. So, es geht jetzt weiter. Toliau. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokiams transporto priemonėms skirtų sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimas ir rinkos priežiūra. Pranešė yra Karima Deli. Jeigu išeinate iš salės, tai išeikite tyliai. Dabar suteikiu žodį Karimai Deli, o kitų prašau tylos. Je vais attendre que mes collègues sortent de la salle, parce qu'autrement on ne s'entend pas. Aš palauksiu galbūt, kol kolegos susijęs į vietas. Minute, please. Please the... Prašyčiau kad išeitumėt iš salės, jeigu planuojat išeiti, kad mes galėtume toliau tęsti darbą. Leave the room or sit down. Arba išeikite iš salės, arba sėskite, sako pirmininkas. Nun Karima Deli hat das Wort. Merci, Monsieur le Président. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti bendra pranešėjams. Skaitant pakeitimus, pastebėjom, kad iš tiesų visi stengiasi e, sugriežtinti reglamentą, kad jisai duotų realų atsakymą į tą dizelinių automobilių testavimo skandalą, kad galėtume uh, išvalyti Europos kelius nuo purvinų automobilių, teršiančių automobilių, kurie visiškai nesilaiko Europos taršos normų. Paskutinė transporto a, situacijos ataskaita sako, kad ES yra 30 milijonų taršių automobilių, kurie azoto oksidų išmetimus viršyje maždaug 10-12 kartų ir sukelia maždaug 72 tūkstančius ankstyvų mirčių kiekvienais metais. E, ši e, nuomonė taip pat tikisi, kad gražins e, vartotojų pasitikėjimą Europos automobilių pramonė vartotojams neaišku, kodėl tie automobiliai yra neatšaukiami, o jei jau yra atšaukiami iš rinkos, tai realiai tarša jų nesumažėja. Ir mūsų siūlomame e, reglamente visi šie aspektai yra apžvelgti, o šis skandalas tai yra ne tik visuomenės sveikatą liečiantis skandalas, tai yra uh, valstybinio masto skandalas, nes tie dalykai nevyko be valstybės struktūrų prisidėjimo. Ir turime dabar veikti. Kaip turime veikti? Turime sukurti naują Europos instituciją. Trys politinės frakcijos jau kreipiasi, kad tokia struktūra būtų e, sukurta, jinai e, nebus finansuojama iš mokesčių mokėtojų kišenės ir tikimės, kad jinai pasirūpins, kad būtų nepriklausomos laboratorijos skirtos automobilių testavimam. Taigi, mano nuomonė, sprendimas yra labai paprastas, kai kalbame apie europinę tokią instituciją, tai kalbame apie realią struktūrą ir turime pasinaudoti jau esamą praktinę patirtimi, sukurti tokią instituciją, e, kuri pasiteisino. Tokia institucija yra JAF, jinai yra nepriklausoma, skaidri ir turi reikalingas lėšas savo veiklai finansuoti. nes tokia institucija tikrai neturėtų būti pavaldi Europos komisijai. Pone Margož, kai vyko Volkswageno skandalas, kreipėsi į europiečius, kad ir mes e, tokią struktūrą kaip Amerikoje sukurtume. E, Giovanni Rasanti atsakingas už testavimus taip pat sakė, kad ES turėtų būti nepriklausomos testavimo laboratorijos. Taigi aš kreipiuosi į mūsų transporto komitetą, sakydama, kad bendrai visi turime sudaryti sąlygas tokiai nepriklausomai įstaigai sukurti ir už mes, Europos parlamentas, galime pasakyti, kad šiame skandale, kuris liečia ne tik Volkswagen automobilius, išgirdome žmonių norus ir norime rasti konkrečių, veiksmingų ir praktiškų sprendimų. Dėkui, pirmininkė. Labai ačiū. Netrukus suteiksiu žodį šešėlinę pranešėjam. Bet visų pirma, noriu pasveikinti Gezil Meisner lankytojų grupę. Kartu su jais prieš daugelį metų baigiau mokyklą. Labai sveikinu dabar atvykus į mūsų komiteto posėdę. Matau, kad kai kas šypsosi. Dabar uh, Werner Kuhn, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiama kolegė Deli. Jūs parengėte nu, nuomonę transporto komiteto vardu apie e, motorinių transporto priemonių ir jų priekabų e, patvirtinimas ir rinkos priežiūra, taip pat e, kalbama ir apie tokioms transporto priemonėms skirtas sistemas E, mes su e, pranešėja daug diskutavome ir daugiausia diskutavome štai kokiu klausimu, kaip ateityje būtų įmanoma užtikrinti kuo veiksmingiausią e, tokių motorinių transporto priemonių stebėseną rinkoje. Buvo vadovautasi EMIS ataskaita tam buvo skirtas didelis dėmesys. Noriu pasakyti, kad šiuo metu Europoje e, nacionalinės institucijos tvirtina motorinių transporto priemonių pateikimą į rinką. Nekalbu apie tai, kad um, negalima užtikrinti um, asm, keleivių saugumo, pavyzdžiui, dėl stabdžių. Ne, ne apie tai kalbame. Dabar daugiausia dėmesio uh, skiriama varikliams ir išmetamųjų uh, dujų, išmetamosioms dujoms. Išmetamosios dujos yra kenksmingos aplinkai. Jos daro neigiamą poveikį visuomenės veikatai mes turėtumėm pagalvoti apie tai, e, kokias sąlygas turi atitikti motorinės transporto priemonės e, dėl Euro 6 standarto. E, tai yra techninis klausimas. Yra galimybių kaip valyti išmetamasias dujas, bet jos nebuvo naudojamos dėl ekonominių sumetimų. Na ir vartotojas dėl to kentėjo. Dėl Real Drive Permissions. Ne visi laikėsi šių e, sąlygų. Kalbame apie 80 mg e, kilometrui e, E, tokios yra leistinos ribos, bet dažnai tos leistinos ribos viršiamos 3-4 kartus. E, taryba nusprendė, kad jį tikrai norėtų padėti keisti. Ir tikrai dabar miestai yra labai užteršti. Ką reikėtų daryti ateityje? ar steigti e, Europos agentūrą EPP frakcija mato, kad tai būtų pernelik skubotas sprendimas, jis nepasiteisintų. Valstybėse narėse veikia nepriklausomos sertifikavimo institucijos, jos turėtų pateikti duomenis ir juos reikėtų apibendrinti, reikėtų tam tikros koordin veiksmų koordinavimo platformos, kuri veiktų prie komisijos. Nacionalinės stebėsenos institucijos galbūt per vėlai duomenis pradėjo rinkti. Matėme, kas atsitiko JAV, bet ar tikrai reikia agentūros? E, JAV e, aplinkos apsaugos standartai yra žymiai švelnesni negu kad pas mus matome, kad ir dėl TTIP dėl to nekiltų jokių problemų. Mes norime e, veiksmų koordinavimo ir informacijos platformos, e, kur būtų e, saugomi valstybių narių institucijų surinkti duomenys, tai yra duomenys, kurie, kurias teiktų ir gamintojai. Taigi, reikia, kad tokie duomenys būtų saugomi, kad jos būtų galima palyginti. Taip pat būtina atlikti ir inspekcijas periodinės techninės inspekcijos turėtų būti atliekamos reguliariai. Ir tų inspekcijų duomenės taip pat turėtų būti e, saugomi, taip pat reikėtų e, rinkti duomenis ir apie išmetamasias dujas. Lobistai sako, kad tai nebūtina bet aš manau, kad patikrinimai būtini. Taigi, netrukus jau baigsiu. E, mano minėti klausimai, manau, kad yra patys svarbiausi. Mūsų nuomonės panašios. E, kolegė Dėlį, gavome pakeitimų, juos dabar būtina e, apibendrinti, parengti kompromisus. Manau, kad tuomet visiems būtų aiškiau, jog būtina siekti didesnės pažangos, mažinant išmetamasias dujas. Ačiū. Toliau kolega Turinovski. Dėkui, pane. E, Pirmininkė, ponia Grafinė turi išeiti į kitą komitetą balsuoti, taigi jei galėčiau aš perskaityti jos e, komentarus noriu padėkoti pranešėjai už kompromisus, kadangi tik vakar gavome juos, tai neturėjau laiko jų peržiūrėti. Manau, kad turime viską žiūrėti labai realiai. Naujos agentūros įkūrimas užtruktų šešis ar septynerius metus, nes reiktų tvirtinti atitinkamą reglamentą. Ir pagal šį reglamentą mes tokios agentūros negalėsime įkurti, taigi reiks naujo reglamento pasiūlymo laukti. O aš pasisakyčiau už spartų sprendimą, kuris galbūt nėra geriausia žiūrint iš ilgalaikės perspektyvos, bet turime veikti skubiai. Taigi laikinai turėtume pertvarkyti bendrą tą jungtinį tyrimų centrą. Tai būtų geras sprendimas. Suprantu, kad yra neiškumų dėl šios įstaigos nepriklausomumo, bet jei atskirtume ją nuo komisijos, tai jinai tikrai būtų pilnai nepriklausoma, bet to jinai turi visą reikalingą įrangą ir reikalingus žmogiškus išteklius. O naujos struktūros sukūrimas e, ir kainuos brangiau ir pareikalaus naujų administracinių procedūrų. Tokios agentūros kūrimas bus varstomas taryboje ir kiekviena valstybė narė norės, kad tokia agentūra būtent jų valstybėje narėje būtų, tai užtruks labai ilgai O kiek aš suprantu, kolegos nori, kad kuo greičiau tokia struktūra būtų įkurta. Aišku, labai svarbu, kad geriau bendradarbiautų ir keistus informaciją valstybių narių atitinkamos struktūros bei komisija. Aš tikiuosi nuomonių tiek iš savo frakcijos, tiek iš kitų frakcijų kolegų ir tikiuosi visą tai aptarti per rytoj vyksantį šešėlinių pranešėjų susitikimą ir e, tikiuosi ir tolesnio bendradarbiavimo, tai pranešėjos ir šešėlinių pranešėjų. Dėkui. Toliau ponas Tošenovski. Noriu padėkoti gerbiamai dėlį už nuomonę. Vakar gavome kompromisinio pakeitimo pasiūlymą. Turime siekti bendros nuomonės pritariu tam, kad e, dabartiniai sistemai reikalingi pokyčiai. Komisijos pozicija mm, rodo, kad nepasitikima dabar esama sistema ir tais tikrinimais, kurie vyksta valstybėse narėse. E, tos problemos, e, kurios yra Jei jas spręsime per naują agentūrą, tai jos įkūrimas užtruks ilgai, pareikalaus e, ilgų ir sudėtingų administracinių procedūrų. Aš e, pasiūliau pakeitimų manau, kad turime turėti ekspertų grupę, nes prisimename, kiek problemų iškilo, kai reikėjo įvertinti situaciją. Manau, kad naujos struktūros kūrimas pareikalaus ir biudžeto išteklių. Bet apskritai, kalbant apie m, mm, tokius testus, turime m, mm, e, turėti galvoje, kad tai irgi pareikalaus finansinių lėšų. Aš norėčiau pateikti keletą pavyzdžių. Dabar valstybės narės pačios atlieka tokius tyrimus. Mums reiktų e, siekti, mm, kad galėtume išspręsti visas techninės problemas. Noriu padėkoti pranešėjai Ir noriu pabrėžti, kad turime ieškoti spartaus sprendimo, greito sprendimo, nedidindami administracinės ir biurokratinės naštos. Labai ačiū, toliau Dominik Rikė. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Karimai už bendradarbiavimą Aš manau, kad mm, visi turbūt žino, mm, kokia situacija. Tai yra tie e, testai, kurie buvo atliekami iki šiol praktiškai visiškai nutolę nuo realybės. Taigi juos reikia keisti ir gerinti. Toliau kontrolės struktūros, kurios organizuoja tos testus, irgi ne, ne, kaip išaiškėjo, nesugeba tinkamai atlikti savo darbo. Turint galvoj tokią situaciją, tai turbūt visi sutinkame, kad reikia keisti tuos testus, kad jie vyktų iš tiesų realiom sąlygom. Ir kad nebūtų jokių techninių priemonių manipuliuoti tų testų rezultatais. Taip pat kitas svarbus dalykas yra tinkamas kontrolės organizavimas. Tam iš tiesų tikrai turime skirti tinkamą dėmesį. Reikia, kad nacionalinės struktūras atitinkama nacionalinė kontrolės įstaiga tikrintų kad būtų nepriklausoma europinė agentūra, kuri turėtų savo darbui reikalingas lėšas. Bet turime neužmiršti ir kitų sprendimų. Mm, tai yra tos Europos platformos, e, kurios kompetencija ir naudojamas priemonės reiktų apibriežti. Saugumo e, kontrolė, e, automobilių saugos kontrolė turi liktų ten turėtų likti e, tokia pati, kaip yra dabar, nes e, čia pagrindinė problema yra taršos kontrolė, kuri nebuvo tinkama, emisijų kontrolė nebijo tikrinama. Ir tikimės, kad bus konsensusas arba dėl tos administracinės, uh, struktūros arba dėl tos europinės platformos. Ir trečias dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad dažnai sakoma, kad tokia europinė agentūra mm, reikš didelę administracinę ir finansinę naštą. 15 milijardų yra Volkswageno nuostoliai ir dar ne vieną milijardą kainuos tų Volkswageno atšauktų, Volkswageno automobilio atšaukimas iš rinkos. Taigi tai kainavo iš tiesų labai brangiai. Ir turėtume pasiūlyti, nepriklausomą europinę struktūrą ar platformą, kurios veikla e, galbūt sėtusi su atitinkamu nacionaliniu struktūrų veikla. Nes būtent tokia europinė agentūra, ko gero, būtų geriausias sprendimas, patikimiausias ir aiškiausias sprendimas. Tai ką ir siūlo pranešėjai. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollega. Ačiū, ponė pirmintė. Aš norėčiau padėkoti kolegijai, poniai Dėlį, už puikų e, dokumentą. Ir e, džiugiuosi, kad vyko ir šešėlinių pranešėjų posėdės. Reikia pasakyti, kad e, šis klausimas, ko gero, yra vienas svarbiausių, kurį nagrinėsime per savo kadenciją. Ir aš asmeniškai Manau, kad reikia labai rimtai spręsti šią problemą. Maždaug prieš metus prasidėjo šis e, išmetalų skandalas ir akivaizdu, kad e, jis labai pakirto piliečių pasitikėjimą tiek ES, tiek e, valstybių narių institucijomis. Mes turime bendradarbiauti tikrai labai veiksmingai tam, kad galėtume šią problemą įspręsti kuo skubiau. Nagrinėjant e, šį skandalą, paaiškėjo labai daug dalykų. Ir akivaizdu, kad Europos parlamentas turėtų laikytis labai griežtos pozicijos. Jis turėtų tikrai visomis išgalimis ginti aplinką ir vartotojų teisės. Svarbu yra tai priminti mums, nes yra ir tokių, kurie yra pasiruošę ginti pramonės interesus bet, kok, bet kokiamis aplinkybėmis, bet kokiamis sąlygomis. Ir dėja, ir komisija ne visuomet elgesi taip, kaip turėtų elgtis. Aš manau, kad mes turime tikrai labai aiškiai apibrėžti, kokie turėtų būti nustatyti tikslai, kokios turi būti taikomos kontrolės procedūros Ir aš suprantu, kad transporto komitete gali būti įvairių nuomonių dėl to, kaip galima būtų pasiekti šių tikslų, apsaugant e, vartotojų interesus. Man atrodo, kad svarbiausia yra užtikrinti, kad ši sistema būtų skaidri, nešališka, kad jį galima būtų gerai kontroliuoti, kad e, reguliariai galima būtų atlikti šios sistemos auditą, ir kad ji veiktų efektyviai. Aš pateikiau kelis pakeitimus pranešėjai, tačiau aš esu nusiteikus labai lankščiai ir mes galime juos visus aptarti. Galime aptarti ir tai, kokia institucija turėtų būti atsakinga už šios sistemos kontrolę ir deramą veiklą. Tai gali būti agentūra, gali būti kokia nors kita institucija. Nors iš esmės man atrodo, kad uh, geriausia gal būtų panaudoti jau egzistuojančias institucijas. Nežinau, ar mums reikėtų iš tikrųjų dar e, kurti daugiau e, biurokratijos. Bet, kaip minėjau, galėsime visus tos klausimus aptarti ir aš tikrai tikiuosi, kad mes galėsime susitarti su pranešėja Šiandien turime tikrai e, įdomią galimybę ir tikiuosi, kad mes galėsime sėkmingai ir darbiauti tam, kad bendromis jėgomis galėtume įspręsti iškilusias e, problemas ir galėtume e, taip pat užpildyti ir paaiškėjusias spragas mūsų teisės aktuose, tam, kad apsaugotume savo piliečius. Dėkuoju. Labai ačiū. Mums truputį trūksta laiko, dar trys kolegos nori pasisakyti, taigi kalbėkite nelgiau kaip po pusantros minutės. E, kolega Koch, ačiū. Aš iš esmės pritarčiau tam, ką pasakė kolega Kūn. E, paminėčiau tris dalykus. Visų pirma, tai yra e, nacionaliniai mokesčiai. Jie turėtų būti renkami tik dėl rinkos stebėsenos, o ne dėl, ne už rinkos stebėsenos institucijų paslaugas vienodą kainą turėtų mokėti visi. Bet nepamirškime ir rinkos mechanizmų. Toliau rinkos stebėsena. Komisija deleguoto aktų pagalba turėtų parengti kriterijus dėl to, kaip dažnai ir kokie patikrinimai turėtų vykti, norint užtikrinti standartizaciją. Toliau trečia. Duomenų atskleidimas. Dažnai tokie uh, duomenys yra jautrus, dėl to gamintojai neturėtų atskleisti visų algoritmų, visų duomenų, tik tuos duomenys turėtų pateikti, pateikti kurie yra būtini um, rinkos pateikimui. Dar pateiksiu ir savo pakeitimų. Ačiū toliau, Liusi Anderson. Ačiū. Šis teisės aktas yra nepaprastai svarbu, svarbus ir aš džiaugiuosi, kad Karimdėlė tikrai yra labai patikima pranešėja. Nes kalbame apie automobilius ir automobilių tipų patvirtinimus ir tie automobiliai važinėja mūsų miestų gatvėmis. Ir tai jau yra svarbu, bet e, šis klausimas yra mums labai aktualus dar ir dėl to, kad daug kas iš mūsų dirba ir e, EMIS ko, e, tyrimo komitete ir mes visi norime užtikrinti, kad tokie dalykai nebepasikartotų ateityje. Dabar kalbėdama apie pakeitimus, aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia yra labai svarbu tinkamai apibriežti, kas yra defeat device, tas įrangos uždarinimo įtaisas. Toliau tai reikia taip pat labai aiškiai išdėstyti, da, kaip visuomenė turi būti informuojama apie da, t, tai, a, a, apie a, išmetamus teršalus. Ir todėl pakeitimas 136 yra labai svarbus. Ir 141 pakeitimas taip pat yra svarbus, nes nekalbama apie tai, kaip bus taikomas teisės aktas ir apie Ir pabrėžime, kad turime nuosekliai e, taikyti teisės aktus. Taip pat reikėtų labai išsamei išnagrinėti deleguotusius aktus. Mes visi žinome, kad anksčiau buvo manoma, kad šis rytis yra tiesiog techninio pobūdžio, bet mes matome, kad dabar ji uh, gali sukelti nemažai ir politinių vėjų. Ir Europos parlamentas turi turėti teisę. Uh, atidžiai prižiūrėti, kaip viskas yra įgyvendinama. Ir vidaus rinkos ir vartotojų teisės apsaugos komitete beje siekiama mažinti reglamentavimą šioje srityje. Ir aš tikiuosi, kad mūsų komitetas galės tam pasipriešinti, galvodami pirmiausia apie automobilių gamintojų, vartotojų ir visuomenės sveikatos interesus. Ačiū toliau, Gezinė Maisner. Ačiū, pirmininkė. Iš esmės mes turėtumėm padėkoti amerikiečiams už tai, kad jie pastebėjo, jog nevykdama 80 mm norma, miligramų atsiprašau, norma. Transporto komitete ir per praeisę kadenciją mes sakėme, kad emisijos turėtų būti matuojamos realaus važiavimo sąlygomis. Taigi labai svarbu pagalvoti ir apie tai, kaip ateityje būtų galima tikrinti, ar tikrai tinkamai yra atliekami testai, patikrinimai realaus važiavimo sąlygomis. Iš esmės mes pastebėjome, kad e, yra daug trūkumų visais lygmenimis. Panašu, kad visi tai žinojo, niekas nieko nedarė bet reikia pagalvoti ir apie tai, kur turėtų būti atliekami tie patikrinimai. Jie turėtų būti nepriklausomi. E, amerikiečiai atlieka patikrinimus iš anksto, apie tai nepranešia. Manau, kad tai yra geras metodas. Dominik Rikė jau sakė, mūsų frakcija tarpusavį irgi nesutarė dėl agentūros, ar jos reikėtų. Kai kas sako taip, kai kas sako ne. Tos agentūros steigimas labai užtruktų, tai reikštų ir e, didžiulę administracinę naštą. Mes turime sukurti tokią sistemą, kuri užtikrintų veiksmingus patikrinimus. Galbūt ateityje e, rinkoje bus tikrai tokių automobilių, kurie netarš aplinkos ir kurie tikrai atitiks vartotojų poreikius. Dėl tų patikrinimų jie turėtų būti ne tik e, nepriklausomi, bet ir finansiškai, ekonominė prasme, nuo nieko nepriklausomi. Taip, visi viską žinojo, komisija taip pat viską žinojo kokius keturius, ketverius, penkerius metus, tačiau ji nesėmė jokių iniciatyvų. Toliau kolega Vojčiachovski. Thank you very much. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas visiems. Aš norėčiau padėkoti visiems už patiektus pakeitimus ir dėkoju taip pat už vykusią diskusiją. Mes esame šiek tiek pasimetę, nes pakeitimuose išsakomos mintis, kurios prieštarauja pranešimo pasiūlymams. Ir todėl sunku yra ir vertinti jų turinį, ir įsivaizduoti, kaip mums pavyks siekti bendrų tikslų. Nes jei jūs pritarsite kai kuriems iš pateiktų pakeitimų, tuomet e, tikrai nebus užtikrintas nei didesnis skaidrumas, nei didesnis sistemos veiksmingumas. Taigi dabar reikėtų apsispręsti, ar mes visi e, sutarėme, kad ši reforma yra labai reikalinga tam, kad sistema būtų veiksmingesnė kad ji būtų veiksmingesnė, ją reikėtų iš esmės keisti. Aš pasistengsiu vis sugrupuoti visus pakeitimus į kelias grupės. Ir pirmoji grupė yra susijusi su tuo, ar reikia steigti atskirą instituciją. Komisija siūlo sukurti priežiūros sistemą, pagal kurią komisijos struktūros uh, atliks tam tikrą vaidmenį, prižiūrėdamos, kaip valstybės narės atlieka tipo patvirtinimą. Agentūros pasiūlymą mes nepritarėme dėl to, kad tai per daug kainuotų ir tikrai neaišku, ar užtikrintų didesnį veiksmingumą. Ir jis, kai tik kalbame apie agentūrą, visuomet reikia suprasti, kad iškils klausimas, kaip ji bus finansuojama, jai reikės skirti papildomų išteklių, įrangos ir, ir taip uh, toliau. Ir todėl mums atrodo, kad e, Junktinių tyrimų centras turėtų atlikti pagrindinį e, priežiūros e, vaidmenį. Ir nereikėtų visko patikėti tiesiog vienai kažkokiai agentūrai. Toliau mokesčiai. 30 straipsnėje mes esame numatę galimybę apmokestinti gamintojus. Ir be abejo taryba ir Europos parlamentas priims galutinį sprendimą dėl to, kaip bus finansuojama tipo patvirtinimo sistema. Bet mes matome, kad yra pakeitimų, kurie prieštarauja vienas kitam. Ir todėl aš noriu pasakyti, kad rinkos priežiūrą reikės vienai per kitaip finansuoti. Neįmanoma yra turėti šią sistemą be atitinkamų, be adekvataus biudžeto. Trečia grupė tai yra pakeitimai susijęs su forumu Taip, kuo daugiau skaidrumo e, bus sistemoje, kuo daugiau trešių iš e, subjektų e, galės joje dalyvauti, tuo bus geriau. Ir čia aš norėčiau jūsų perspėti, tas žodis forumas neturėtų sukurti įvaizdžio, kad nereikia tinkamai sistemos prižiūrėti. Ir ketvirtas svarbus dalykas tai yra tai, kad yra keli pakeitimai, kuriuose kalbama apie uh, iš metalų įtais, mažinimo įtaisų išjungimą, tai vadinamieji tai įrangos išderinimo įtaisai. Čia aš noriu pasakyti, kad defi, apibrėžimas jau egzistuoja atitinkamuose teisės aktuose, todėl nereikia iš naujo išradinėti dviračio. Yra taip pat ir kitų pakeitimų. Kalbama, pavyzdžiui, apie CO2 išmetimo matavimą realiomis važiavimo sąlygomis. Bet reikia pasakyti, kad kol kas mes dar neturime to, to važiavimo procedūros, to tokio bandymo pr procedūros. Todėl mes negalime šiame teisės akte jos minėti. Ar jūs norite paminėti EMS komiteto e, išvadas šiam savo pranešime, priklausys nuo jūsų. Uh, E, pasirinkimo, bet mums yra labai svarbu užtikrinti, kad šis reglamentas nereglamentuotų atskirų junginių išmetimų. Ir dar vienas dalykas. Mes jau nekartą esame pabrėžę, kad reikia kalbėti ne vien apie tai, kad tipo patvirtinimo sertifikatas turėtų turėti galiojimo laiką, bet ir reikia užtikrinti, kad tie sertifika, tų sertifikatų galiojimas būtų pratesimas atsižvelgiant į empirinius duomenis. O kai kuriuose pakeitimuose siūloma yra kaip tik uh, su, uh, siūloma visiškai kitokia procedūra, kuri prieštarauja mūsų pasiūlymui. Taigi aš norėčiau Jums dar kartą priminti, kad reikėtų nepamiršti, kuo siekiama šiuo reglamentu, kokie yra mūsų tikslai. O šiaip mes esam pasiruošę su Jumis toliau bendradarbiauti tam, kad galėtume susitarti dėl geriausių įmanomų kompromisų. Ačiū, galiausiai dar kartą suteikiu žodį pranešėjai. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti bendra pranešėjam EPP kolegai, kurį, į kurį kreipiuosi Vernerį. Noriu pasakyti, kad aš tikrai nesu isterikė. Noriu tik pasakyti, kad mūsų komitetas turi pateikti tas kelio gairias, kurios atspindėtų vartotojų lūkesčius ir įtvirtintų tą naują parlamento įvaizdį, kad parlamentas ne žiūrovas, o teisėkuros institucija. Taip pat visi žinome, kad taip testai nebuvo tinkami. Ir čia institucijos įvairios, tiek valstybinės, tiek Europos komisija pasirodė nekompetentingi. Ir tikrai ne, nepateisino tų lūkesčių, kurie siejami su tom institucijom. Ir čia mes kalbame apie ne apie komercinius dalykus, o apie agentūrą. Jo lab, kad yra tokios nepriklausomos agentūros pavyzdys. Ta agentūra yra nepriklausoma, efektyvi ir iš tiesų vykdo kontrolę. Ir mums reikia irgi tokią agentūrą turėti. Antras dalykas. Suprantu, čia daug kas minėjo administracinę naštą ir administracinius kaštus, bet dabar turime 28 nacionalinės institucijas, tai jos tikrai brangiau kainuoja negu kad viena uh, europinė, kad kainuotų. Taip, tai gal užtruks, bet reikia kurti tokią agentūrą. Aš pritariu Europos komisijai, kuris sako, kad taip rinkos priežiūrai reikia numatyti atitinkamą biudžetą. Tai kaip mes be pavadinsime tą e, instituciją, ar agentūra, ar e, kažkokia įstaiga, jai vis tiek reiks biudžeto, kad jinai galėtų veikti. Taigi, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad mes kartu su bendra pranešėjais tikrai sieksime, kad transporto komiteto uh, parengtas pranešimas iš tiesų e, siektų išeiti iš to Dieselgate skandalo, pasiūlydamas e, tokį sprendimą, kad Europos piliečiai pasitikėtų tuo, ką mes darome. Labai ačiū. Balsavimas transporto komitete įvyks lapkričio 10 dieną, IMKO komitete lapkričio 29 dieną, o kada mm. vyks plenarinėme posėdė dar nepatvirtinta. Eikime prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra keitimasis nuomonėmis su mobilumo ir transporto generalinio direktorato generaliniu direktoriumi Henriku Hololai. Ja, Herr Hololai, Sie sind zum ersten Mal. Ponas Hololai, jūs pirmą kartą atvykote į mūsų komitetą, nuo tada, kai praėjusiu metu spalio mėnesį pradėjote eiti savo naujas pareigas. Mes tikrai labai džiaugiamės, kad galų gale jums pavyko pas mus atvykti. Ponas Hololai pristatys mums savo viziją apie transporto sektoriaus ateitį Taip pat ji, jis mums papasakos apie praėjusią savaitę Monrealyje įvykusią ICAO, įvykusią ICAO generalinę asamblėją. Prašom, e, žod, e, žodis jums, ponas Holiolei. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, man didelė garbė būti šiandien transporto komitete pirmą kartą esu jūsų komiteto posėdėje, bet su daugeliu iš jūsų esu e, susitikęs ir bendradarbiavęs. Taigi, ponė pirmininkė, džiaugiuosi, kad pagaliau atvykau į jūsų komitetą. Anksčiau jau norėjau tą padaryti, bet nepavyko suderinti darbo tvarkių. Ir dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie tai, kas vyko IKAO generalinėje asamblėjoje. Dvi savaitės ten praleidau. Per antrąją savaitę prie manęs prisijungė šio komiteto du e, garbus nariai, matau jie ir šiandien šioje salėje. Taigi, IKAO dėrybos atmosfera dabar labai pasikeitusi tenais lyginant su e, ta atmosfera, kuri buvo prieš trejus metus. Ir tada anksčiau uh, asamblėjos rezultatai tikrai nuvylė mus. O dabar šiemet mes esame labai gerai pasirengę ir Europa čia labai puikiai bendradarbiauja ir tai yra ne 28 valstybių Europo, o 44 Europos valstybių mm, atstovų bendradarbiavimas e, civilinės aviacijos atstovų bendradarbiavimas, taigi Europa kalbėjo į KO vienu balsu ir pavyko pasiekti uh, net galima sakyti, istorinį susitarimą. Niekad anksčiau IKAO rezoliucijose nebūdavo tiek daug pozityvių pareiškimų. Svarstant tas rezoliucijas, matėsi, kad salė labai pozityviai reaguoja. Ši asamblėja apėmė 191 pasaulio šalį ir mes iš tiesų galime didžiuotis IKAU generalinės asamblėjos rezultatais. E, pasauliniai rinkai taikomos priemonės aplinkos saugos prasme, tai geras sustarimas ir yra didelis žingsnis į priekį, mažinant CO2 emisijas tarptautinėje aviacijoje ir šis susitarimas taip pat atveria naują skyrių tarptautinėje aviacijoje. Tai pirmasis pasaulinis susitarimas, kuris uh, skirtas mm, anglės dvideginio emisijoms aviacijos sektoriuje. Ir čia mes, aišku, irgi rėmėmės pono Junkerio prioritetais, siekiant imtis veiksmų, kovojant su klimato kaita, taip pat siekiant įgyvendinti Paryžiaus susitarimo rezultatus. Ir uh, kitos šalis irgi pamatė, kaip svarbu dabar pasinaudoti tuo teigiamu momentu. Šis ambicingas susitarimas skirtas aviacijos CO2 emisijų mažinimui ir jis yra geras susitarimas transportui. Jis yra pasaulinis, uh, atsižvelgia į CO2 emisijas visose IKAO valstybėse. Šis sustarimas nėra diskriminacinis, visi oro uostų, oro vežėjai yra traktuojami vienodai. Tie, kas jis bus privalomas nuo 27 metų. Valstybių dalyvavimas e, pirmus šešis metus yra savanoriškas. Ir šis sustarimas siekia užtikrinti aplinkos apsaugą ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarptautiniu mastu Europos įmonėms. 60 šalių jau įsipareigojo savanoriškai 65 šalis jau savanoriškai prisijungia prie šio sustarimo įgyvendinimo, kitos šalis privaloma tvarka prie jo turės prisijungti nuo 27 metų ir tikimės, kad tokių e, šalių skaičius, kad, kad anksčiau negu 27 metais ta 65 savanorės papildys kitos valstybės, nes dalyvavimas tokiame sustarime yra naudingas taip pat ir mažai išsivyščiusiom šalim, nemažai iš jų yra atlikę namų darbus ir padarė išvadą, kad joms yra naudinga dalyvauti e, šio susitarimo įgyvendinime. Viena iš tokių šalių minėtina e, Gvatemala peržiūros nuostata numato nuolat peržiūrėti pasaulinės rinkos priemonės, kad padaryti jas veiksmingesnėmis ir efektyvesnėmis. Mes irgi manome, kad labai svarbu turėti rimtą peržiūros nuostatą ir ją dabar turime. Tai, kas buvo sutarta IKAO asamblėjoje, yra bendros politinės gairės, kad būtų įgyvendintos atitinkamos rinkos priemonės ir Mm, aišku, kad dar yra tų detalių, e, kurias reiks sukonkretinti ir tą reiks padaryti. Ta padarys IKAO taryba, o po to mes pasižiūrėsime mm, į tarybos darbo rezultatus. Aštuonios Europos valstybės narės yra IKAO taryboje ir jų balsavimo rezultatai yra geri ir tikimės, kad tos aštuonios šalis laikysis europinės pozicijos ir kartu su kitomis valstybėmis taryboje sieks, kad būtų rimtos pasaulinių mastų galiojančios rinkos priemonės. Šis susitarimas, aišku, apima tam tikrus sprendimus. Tai pirmas žingsnis yra pirmiausia riboti CO2 emisijų augimą ir taip pat peržiūrėti tas emisijas ir kitos priemonės yra oro uostų, e, e, oro, oro transporto technologijų gerinimas, e, tvaresnio kūro aviacijai kūrimas, dabar apivartinių taršos leidimų sistema mes dažnai sulaukėme to klausimo net iki IKO susitarimo sudarimo buvo klausima. Turime dabar įvertinti IKO susitarimo poveikį ES e, apivartinių taršos leidimų sistemai. Nes žinote, kad buvo mm, ta sistema taikoma tik tai europiniai aviacijai, kad būtų galima susitarti į KAO, o dabar prieš nusprendžiant, kokie bus tolesni žvilg, žingsniai apivartinė taršų apivartinių taršos leidimų sistemoje komisija įvertins į KAO susitarimą, jo galima poveikį šiai sistemai E, per dviejus metus ir komisija patiks, e, ir komisija patiks savo įvertinimą ir pasiūlymą. Ir tą planuoja padaryti kitų metų pradžioje. Nors IKO metu dėrybos nebuvo lengvos, jų rezultatas yra sėkmingas, bet tai yra tik pradžia Toliau vyks techniniai darbai, rengiant e, tas techninės ir įgyvendinimo taisyklės ir būtent tą ir darys IKAO taryba. Nes reikia, kad būtų e, parengti, e, sukurti įgyvendinimo mechanizmai, toliau monitoringas, ataskaitų rengimas, patvirtinimas, tinkamumo kriterijai ir apskaitos kriterijai vienetai, visa tai turės dar būti uh, įdėkta, kad nuo 21 metų uh, galėtų būti taikomos tos pasaulinės rinkos priemonės. Ir ICAO taisyklės turės taip pat būti uh, įgyvendintos ir ES bei valstybėse narėse. Dar keletą žodžių apie kitas temas, kurias ICAO irgi svarstė. Pasaulinės rinkos priemonės buvo pagrindinė tema. Ir ši IKAO asamblėja buvo sėkminga, bet aišku, viskas, ta, ta sėkmė bus patvirtinta, kai pavyks sėkmingai gyvendinti tas pasaulinės rinkos priemonės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad tie Rezultatai taip pat buvo pozityvus ir kitose sritise. ES į KAO turėjo ambicingų pasiūlymų ir kitose sritise - saugumo, kibernetinio saugumo, oro transporto valdymo ir ekonominių klausimų e, sritise ir ES irgi čia sugebėjo pasiekti gerų rezultatų. Pirmiausia, nepilotuojami orlaiviai, drones buvo sutarta, kad bus harmonizuojamos e, pasaulinės taisyklės ir tą darant bus atsižvelgta į tai, ką jau yra pasiekę valstybės ir regionai, taip pat ir tai, kokias taisyklės ES jau yra nusistačiusi EASA reglamente. Konfliktinės zonos asamblėje sakė, kad reikia prioritizuoti veiksmus, siekiant sumažinti riziką, kai tenka skraidyti netoli konflikto zonų. Taip pat buvo pabrėžiama, kad reikia imtis ir europinių veiksmų, bet aviacijos pramonė yra pasaulinė pramonė ir informacijos keitimasis, informacija pasauliniu mastu yra labai svarbus. Ir skraidant netoli konfliktinių zonų reikia priimti atitinkamus operatyvinius sprendimus. Kartu reikia veikti kibernetinio saugumo srityse, ypač kai kalbame apie orlaivius arba ATM projektavimą. Ir e, kibernetinę riziką e, reikia traktuoti e, globaliai. Visi žinome, kad tie kibernetiniai kibernetinė grėsmė aviacijos sektoriuje yra labai aktuali tiek dabar, tiek ateityje ir reikia, aišku, užbėgti e, galimiem, galimom blogo pasiekmėm už akių. Kalbant apie e, tra, e, skraidimo ir, ir aviacijos rautų valdymą. Čia buvo pabrėžta, kad labai svarbu e, padėti trečiosiom šalim laikantis principo, jokia šalis neliks nuo šalyje. Kalbant apie saugumą, e, tai ši tema e, IKAO kontekste yra dar ryškesnė, turint galvoje jungtinių tautų uh, rezoliucija, saugumo tarybos 27 rugsėjo rezoliucija, nes įkaojoje įpareigota saugumui skirti daugiau dėmesio. Regionalizacija. Asamblėja pripažino, kaip svarbu bendradarbiauti regionų mastu, E, pabrėžė, kaip svarbu turėti regioninės sistemas, pavyzdžiui, kaip ES ir įtraukti jas į KAO sistemą. Ir siekti, kad tos šalis, kurios nėra į KAO sistemoje, e, suprastų į KAO koncepciją. Ir labai svarbu, kad, kad kitos šalis irgi suprastų, kaip ES veikia. Uh, tiek regionalizacijos prasme, tiek IKAO kontekste ir manau, kad tą supratimą mums pavyko pasiekti. Kalbant apie pasaulinius planus, tai oro navigacijos saugumo apsaugos rytyje buvo sakoma, kad nacionaliniai ir pasauliniai prioritetai turi būti derinami. Taigi, užbaigdamas pasakysiu, kad uh, Dėrybos buvo labai sėkmingos, tai kad pavyko pasiekti sustarimą, tai kad Europa vaidino svarbu vaidmenį, e, pavyko padaryti dėl to, kad mūsų e, komanda, dėrybinė komanda buvo labai gera, joje buvo labai daug profesionalų, kurie labai e, pasišventę dirbo ir noriu taip pat padėkoti ir Europos parlamentui bei ponui Nilsen ir ponui Deilį, kurie dalyvavo IKAO asamblėjoje ir matė, kaip viskas vyksta. O kalbant, ponė Görling ir ponas Eikaut iš aplinkos komiteto irgi buvo IKAO asamblėje, taigi mes su visais keturiais parlamento nariais puikiai mm, diskutavome ir esame jam dėkingi už tai, kad prisidėjo prie šio mūsų darbo. Jum leidus dar šiek tiek apžvelgsiu ir kitas temas. Aš norėčiau taip pat paminėti kai kurios kitus klausimus, kuriais mes siekime susitarimo. Pirmiausia, poro žodžių apie aviaciją. Kaip jums yra gerai žinoma, taryba dėrybininkams suteikė įgaliojimų dėrėtis dėl plataus masto aviacijos susitarimo su Turkija, Kataru ir kai kuriamis kitomis šalimis. Arabų Emiratais vyks netrukus susitikimas, kuriame bus kalbama apie tai, kad kaip mes galėtume susitarti, atsižvelgiant į tai, kad rinka didėja, nes mes visi komisijoje norime, da, kad da, Tai būtų naudinga mūsų vartotojams. Mes jau parengėme e, savo darbinę poziciją, žinome, kada vyks pirmasis darybų raundas. Su Kataru pirmiausia susitiksime. Susitikome jau su jais, pirmas susitikimas įvyko rugsėjo 19-21 dienomis, dėrybos buvo konstruktyvios ir jie taip pat buvo pasiruošę peržiūrėti savo konkurenciją reglamentuojančias taisyklės. Taigi pirmasis raundas buvo sėkmingas ir antrasis raundas turėtų įvykti a, a, sausio mėnesį antroje pusėje. Su kitais partneriais mes ketiname susitikti Briuselėje spalio pabaigoje, maždaug po dviejų savaičių, vyks susitikimas su Azijanų šalimis ir tikimės, kad su Turkija mes taip pat galėsime pradėti dėrybas um, Ankaroje lapkričio 9-11 dienomis. Jums tikriausiai yra žinoma, kad šiuo metu vyksta susirašinėjimas su Turkiją tam, kad mes galėtume susitarti dėl konkrečios datos, kada turėtų būti pradėti dėrybos. Taigi mes dirbame, visi šie dalykai įeina į mūsų aviacijos strategiją, matome, kad ją gyveninant daroma yra nemažai pažangos. Ir mes taip pat norėtume pradėti dėrybas su Armenija ir Meksika, laukiame, kol bus taryboje patvirtinti mūsų darybų įgaliojimai. Kartu mes jau esame pasiruošę baigti dėrybas pavyzdžiui, darybas su e, Brazilija. Monrealėje taip pat e, mes e, pabendravome su Brazilijos atstovais ir aš tikiuosi, kad mes galėsime dar šiais metais surinkti paskutinį darybų raundą su šia šalimi. Ir tikimės taip pat baigti darybas ir su Azerbaidžanu dar iki šių metų pabaigos. Toliau transporto saugumas. Saugumas be abejo yra nepaprastai aktuali tema ir mes turime tai pripažinti tai, kad e, e, transporto mazgai vaidina labai svarbu vaidmenį mūsų transporto sistemoje, yra visiems gerai žinoma ir būtent todėl labai dažnai jie ir e, patenka į tų, kurie nori mums pakengti taikiklį. Ponas King sukūrė darbo grupę, kuri prižiūri darbus susijusius su saugumu ir Šiuo metu komisijoje tikrai nemažai dirbama tam, kad būtų padidintas saugumas ES. Ir mes suprantame, kad keliaiviai turėtų būti visiškai tikri, kad mūsų transporto sistema yra saugi, nors žinome, kad užtikrinti šimtaprocentinį saugumą yra praktiškai neįmanoma. Tačiau mes tengiamės stiprinti saugumą, tvirtintami labai aiškius teisės aktus. Uh, ir e, judumo generalinis direktoratas bendarbiauja su vidaus reikalų generaliniu direktoratu tam, kad mes galėtume dirbti iš vien, siekdami apsaugoti mūsų transporto sistemą. Be to mes ketiname surenkti ir e, e, konferenciją kuriuose bus kalbama apie saugumą, o lapkričio pradžioje prasidės konferencija, kuriuose bus kalbama apie apie viešojo transporto saugumą. Taip pat yra numatyti keli renginiai, kuriuose bus kalbama ir apie mūsų vidaus vandenų saugumą. Ir kviečiu jūs visus dalyvauti šiuose renginiuose. Be to mes atlikome taip pat ir kelis tyrimus, kurių išvados rodo mums, kur yra silpniausios vietos mūsų saugumo sistemoje. Ir dabar už vidaus reikalų susiekingas generalinis direktoratas turėtų jas išnagrinėti ir pateikti atitinkamus pasiūlymus. Toliau. Geležinkelis. Čia pirmasis mūsų prioritetas yra saugumas nes labai svarbu yra užtikrinti, kad nacionalinės e, institucijos nepamirštų, kad Europos geležinkelio projektas turėtų tebe gyvuoti ir mums reikia bendro požiūrio į geležinkelio saugumą. Ir šiuo metu atliekamas tyrimas komisijos užsakymus ir netrukus turėtų būti baigtas ir kuomet bus kas pelktos jo išvados, tuomet už tos reikalus atsakingas generalinis direktoratas turės jas išnagrinėti ir pateikti pasiūlymų dėl atitinkamų teisės aktų. Be to reikia pasakyti, kad apie saugumą mes taip pat kalbėsime ir e, kitoje e, transporto reikalų taryboje vykstančioje gruodžio mėnesį. 2016 metais, po tik porą žodžių, daug kas buvo padaryta. Uh, Ir Europos parlamentas visuomet rėmė mūsų pastangas ir ypač jūsų komitetas visuomet mus rėmė. Ir būtent jūsų ir valstybių narių paramos dėka 2016 metais mes patvirtinome kelias labai svarbias iniciatyvas. Ketvirtasis e, geležinkelio paketas, uosto paslaugų dokumentas, direktyva dėl vidaus vandenų e, lai, van, laivų e, techninių reikalavimų. Ir Ir keleiviams skirtą dokumentų paketą mes patvirtinome birželio mėnesį. Ir taip pat da, šį rūdienį mes dar turėtume patvirtinti dar vieną dokumentą, da, kuris padės mums kurti skaitmeninę rinką. Da, vidaus rinką, kaip yra numatyta Junkerio darbo programoje. Mes tikimės, kad 2017 metais mes galėsime tęsti darbą taip pat sėkmingai. Ir aš tikiuosi, kad dar iki šio mėnesio pabaigos bus patvirtinta mūsų kitų metų darbo programa. Dabar kalbėdamas apie kelių iniciatyvas, čia galiu Jums pasakyti, kad viskas taip pat vykdoma pagal tvarkaraštį. Uh, Nors yra šiokių tokių vėlavimų, kurie vyko dėl uh, priežasčių, kurių mes negalime kontroliuoti. Ir tikimės, kad tie pažadėti pasiūlymai bus pateikti pavasarį, kitų metų pavasarį. Toliau e, jūrų transporto e, srityje galiuojantis teisės aktai, juos turėjome taip pat, turėsime taip pat įvertinti Ir mes jau žinome, kad Malta, kur e, perimsinti pirmininkavimą, ketina pateikti nemažai pasiūlymų pateikti. Visi pasiūlymai, tie pasiūlymai bus susijęs su jūrų transportu. Toliau, kiti mūsų prioritetai tai yra tolesnės aviacijos strategijos įgyvendinimas ir taip pat e, tolesnės. A, a, mažo CO2, išmetamo CO2 kiekio technologijų dėgymas. Mes taip pat ketiname daugiau dėmesio skirti įvairių šiam transportui 2017 metais. Norėčiau padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir taip pat dėkoju Jums už konstruktyvų bendradarbiavimą su Jūsų komitetu. Ir be abejo, taip pat mes lauksime jūsų kritinių pastabų ir pasiūlymų dėl mūsų talesnės veiklos, nes jūsų pasiūlymai taip pat yra labai vertingi. Mes matome, kad dėrėtis nėra lengva bet ir reikia ieškoti kompromisų, bet kai norime jų pasiekti, visuomet pavyksta tai padaryti. Ir mes e, darysime viską, kad ištesėtume ir jūsų, ir Europos komisijos lūkesčius. Labai ačiū. Mums truputį trūksta laiko, nes ponas Holeliai turi e, su mumis pasiliks tik iki e, pusės dvylikos. 12 E, tai aš sakyčiau, galbūt koordinatoriams po 3 minutės, kitiems po 2 minutės. Um, ik denk dat ik ook wel namens de EVP-fractie eh, uh, mag zeggen, alsnog. Dėkui, e, ponė pirmininkė. EVP frakcijos vardu Noriu pasveikinti Jūs mūsų e, komitete. Kaip jau minėjote, esate su ne vienu iš mūsų susitikęs kitose formatuose. Suprantu, kokią darbų gausa jūsų laukia. Aš noriu atsiprašyti jūsų, nes turėsiu išeiti iš šio posėdžio, kadangi dabar vyksta regionų savaitė. bet mano kolegos pasižymės visus jūsų komentarus ir atsakymus. Taigi tikrai išgirsiu atsakymą į savo klausimą. Noriu paklausti apie dronus. Ar bus nustatomas jų minimalus svoris, minimalaus svorio reikalavimai? Jūs nekalbėjote apie bendro Europos dangaus aspektą. Ši tema ne vieną kartą mūsų komitete buvo svarstoma ir gaila, kad niekaip neužbaigėme šio klausimo. Ir toliau mm, DJ Move, tai yra mobilumo ir transporto generalinis direktoratas ir Brexitas. Kaip jūs ruošiatės Brexitui ir ko sieksite per breksito dėrybas. Yra daug e, klausimų, e, kuriuos e, klimato, konkurencijos ir kiti generaliniai direktoratai tvarko noriu pasakyti, kad mm, tų direktoratų veikla mm, dažnai yra panaši. Tai noriu paklausti, kaip jūs miegate, jausdamas tokią didelę konkurenciją iš savo kolegų. Toliau jūros transportas. noriu paklausti e, čia apie tvarumo aspektą. Ir tai, ką mes darome jūrų transporto srityje, ar mūsų e, siekiai ir ambicijos nepalieka mūsų, ne, nepadaro mūsų vienintelių kovotojų. aviacijos srityje mm, ES turi puikią viziją ir turėtume tokią pat viziją turėti e, kelių ir jūrų transporto srityje. Ačiū, kolega Ercuk. Ačiū. Aš pritarčiau tam, ką pasakė kolega Van Kampaut. Jūs neminėjate um, e, geležinkelių paketo visuomeniai tai kelia susirūpinimą. Aš manau, kad čia reikia e, reglamentavimo. Gal galite užsiminti, kada mes galime tikėtis komisijos pasiūlymo. Toliau aviacija. Kada bus peržiūrima direktyva 868 dėl neteisėtos kainodaros. Uh, Komisaras Ševčiovic apie tai nekartą kalbėjo, mes jau laukiame pusantrų metų. Ar tas pasiūlymas arba direktyvos peržiūra buvo atidėta? Atidėtas. Dabar dėl vadinamųjų air agreements. panašu, kad komisija nesema jokių veiksmų. Remiantis Lisabonos sutartime, Europos parlamentas turi kompetencijų, kai sudaromi tokie aviacijos sektoriaus susitarimai. Kaip jūs užtikrinsite, kad į dėrybas bus tinkamai įtrauktas ir Europos parlamentas? Kaip jūs užtikrinsite skaidrumą? Kaip nuolat bus teikiama informacija Europos parlamentui? Dar dėl aviacijos. Viena svarbi tema. Airbus ir Boeing gamintojai. Aš norėčiau sužinoti, ką ketina daryti Europos komisija tam, kad apsaugotų lėktuvų gamintojus Europos Sąjungoje. Kaip žinia, PPO netrukus turėtų primti sprendimą dėl Boeing. Uh, kaip palaikant dialogą su JAV čia būtų galima rasti sprendimą ir kaip politinė prasme mes galėtumėm išreikšti solidarumą su ES industrija. Dabar panašu, kad tokio solidarumo nėra. JAV senate e, yra išsakoma aiški parama JAV įmonėms, o ES labai fragmentuota. Taigi, aš manau, kad mes turėtumėm irgi apie tai pagalvoti. Gal galite atsakyti, kaip jūs e, katinate išreikšti politinę paramą ES pramoniai? Ačiū. Toliau Robert Zylė. Dėkoju. Vakar frakcijos vardu aš e, norėčiau pakomentuoti jūsų da, e, pasisakymą. Labai trumpai jūs kalbėjote apie saugumą Europoje ir ypač saugumą transporto srityje. Pastarojoje Strasbūro sesijoje mes kalbėjome apie situaciją kalė. Deja, tenai matome, kad saugumo nėra itin daug. Valstybės narės e, turi užtikrinti e, transporto saugumą ir čia bendradarbiavimas tikrai, bendradarbiavimas tikrai nėra pakankamas. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokia yra dabartinė situacija e, šiuo metu. Da, sprendžiant problemas dėl skrydžių, skrydžiams per Sibirą taikomo mokesčio. Ačiū, Gezinė Maisner. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti ponui Holiulėjui už visą suteiktą informaciją. Noriu pasisakyti dėl ETS sistemos. Anksčiau pasiūlymas dėl ETS buvo ambicingesnis. Jūs e, teisingai kalbėjote, kad reikia elgtis ambicingai, bet nepamirškime ir to, kad praktiškai kas trejus metus bus e, teikiamos ataskaitos. Iki 2027 jų pasirodys bent trys. IATA taip pat yra išreiškusi savo nuomonę. Manau, kad reikėtų apie e tą sistemą dar padiskutuoti. Dėl 868 mane irgi labai domina, kada pasirodys peržiūrėtas pasiūlymas. Toliau dėl Single European Sky, bendro Europos dangaus. Apie tai irgi buvo minėta, manau, kad čia irgi reikia siekti pažangos. Kaip Jūs manote, ar Junktinė karalystė pasitraukus iš ES viskas tašiau? Aš taip nemanau. Nemanau, kad bus kažkoks tai didžiulis skirtumas, bet gal komisija yra atlikusi įvertinimą. Ar ir toliau tiek daug lėktuvų skraidys virš Europos, jie juk labai kenčia aplinką. Toliau dėl aviacijos susitarimų pritariu tam, ką pasakė kolega Ertuk. Europos parlamentas turi būti trauktas į darybų procesą, turi būti informuojamas. Man atrodo, kad kol kas to dar nėra daroma. Gal jūs galite pateikti daugiau informacijos? Na ir galiausiai, beje, staupysiu ir šiek tiek laiko, Dėl e, jūrų sektoriaus jūs sakėte, kad tam bus skirti e, kiti metai, bet kada pasirodys pasiūlymas? Jūs sakėte, kad dabar yra atliekamas poveikia vertinimas. Ar tikrai kitais metais pasirodys teisėkuros pasiūlymas? Na, o 2008 metai, ko gero, bus skirti daugiarūšiam transportui. Ar tai tikrai realu? ar e, vis dėlto komisijos pirmininko pavaduotas Šepčiovič irgi e, ir toliau dėls pateikti pasiūlymus. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra. Ačiū ponė pirmininkė ir aš norėčiau padėkoti mūsų svečiui taip pat už tai, kad jis pas mus atvyko. Dėkuoju, kad pas mus atėjote į Europos parlamentą. Kelis klausimus norėčiau Jums užduoti ir gal išsakyti kelias pastabas vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susidursime per ateinančius metus, tai yra užtikrinti e, tikrą konkurenciją transporto sektoriuje. Reikia užtikrinti, kad paslaugos būtų teikiamos vienodomis e, sąlygomis. Ir čia reikia gal, gal, e, kalbėti ne vien apie aviaciją, bet ir apie kelių ir, geleži, e, ir geležinkelio transportą. Mums būtina užtikrinti, kad rinkoje veiktų sąžingos taisyklės tam, kad visi rinkos subjektų galėtų veikti veiksmingai, nesiginčiuodami tarpusavį ir nesukeldami problemų vartotojams, keleiviams. Kitas klausimas yra susijęs su gandais apie tai, kad gali būti pasiūlyta kurti naują agentūrą transporto srityje. Tokių gandų išgirdome po to, kai prasidėjo e, teršalų išmetimo skandalas e, susijęs su Volkswagenu. Ar reikia mums iš tikrųjų naujos institucijos? Juk ar taip jų turime nemažai ir turėtume reglamentuoti kuo mažiau. Yra dar vienas dalykas. Jis yra susijęs su mūsų šiandienos popietinės sesijos tema. Tai yra triukšmas. Geležinkelio agentūra rugsėjo mėnesį paskelbė uh, tyrimo išvadas, kuriuose kalbama apie naujų e, stabdžių sistemos naudojimą e, geležinkelio transporte. Ir, ir panašu, kad dabar naudojamos sistemos visiškai nėra pritaikytos uh, kai kurioms oro sąlygoms, pažiūrėk, kad temperatūra yra labai žema, tuomet jos gali nesuveikti. Aš asmeniškai nevažiuočiau niekuomet traukinių, kuris neturi geležinių stabdžių, esant 30, 30 laipsnių žemiau nulio temperatūrai. Tai aš manau, kad tai yra svarbi tema ir mes turėtume pasidomėti, kas vyksta. Danke sehr. Der nächste ist jetzt Bas Eickhout, der vertritt nicht nur unsere Koordinatoren. Labai ačiū. Dabar uh, kolega Eishaut, kuris yra ir mūsų komiteto narys, prašom. Um. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū ponė Hololei. Aš rūpinosi ir aplinkosaugos, ir transporto klausimais. Ir uh, Aš netgi dirbau delegacijoje atstovaudamas aplinkosaugos komitetui, nors ir tiesą sakant, turiu prisipažinti, kad niekuomet nepamiršau ir transporto klausimų. Aš manau, kad mums visiems pavyko gerai bendradarbiauti ir mes matome, kad ir aplinkosaugos ir judumo generaliniai direktoratai Monrealėje taip pat puikiai derino savo veiksmus ir jūs galima tik tai dėl to pasveikinti. Dvi savaitės praleidome Monrealėje ir aš dėkoju Jums už tai, kad Jūs visą tą laiką buvote tenais, nes tai parodo, kad Europa skiria daug dėmesio šiems klausimams. Viena iš pamokų, kurią aš da, a, išsinešiau iš Monrealio yra tai, kad pagaliau pradėta kalbėti apie aplinkosaugą. 2013 metais ES kalbėjo apie da, a, išmetalų kiekį. Kiek O šiandien jau matome, kad net ir kai kurios ir Latino Amerikos, ir kai kurios Afrikos šalės reikalauja, kad būtų imtas griežtų veiksmų aplinkosaugos srityje. Ir tačiau yra ir tokių, kurie nesupranta, kad pasaulis keičiasi ir kad dabar jau daug kam rūpi e, saugesnė e, aplinka. Ir Jūs e, savo kalboje tikrai paminėjote dalykus, kuriems labai daug kas pritarė Morero koridoriuose. Ir akivaizdu, kad pasaulis dabar praded, vis daugiau pasaulio šalių pritarė mūsų pozicijai. 2013 metais situacija buvo visiškai kitokia ir 2013 metų trauma buvo tokia didžiulė, kad ją Europos darybininkai minėjo mažiausiai 50 kartų. Aš manau, kad mes dabar turėtume jau atsikratyti to, tos traumos sukeltų kompleksų. Yra dar vienas dalykas, ir jūs tą minėjote, iš tikrųjų e, reikia pripažinti, kad e, šis, ši asamblėja buvo istorinės svarbos, jei galvosime apie pačią asamblėją, bet aplinkosaugos srityje vargu, ar ją galima būtų taip apibūdinti. Ir ta, mūsų nustatyti tikslai yra nepakankami, ne, nes net ir pramonės atstovai e, reikalauja, kad būtų nustatytas tikslas sumažinti 50 procentų išmetimus iki 2050 metų. Ir e, galima tik apgailėstauti, kad po e, IKAO e, asamblėjos tiksl, ilgalaikis tikslas nebuvo nustatytas dar ambicingesnis. Kinėje, pavyzdžiui, išreiškė, išlyg, pareiškė išlygą dėl nuostatos susijusios su augimu, nekeliant, neišmetant CO2. Uh, Tai reiškia, kad jie iš esmės kaip ir pritarė tam pasiūlymui, bet tikrai jo ko gero nesilaikys. Kompensacijos. Jei kompensacijų mechanizmas neveiks, tuomet tas augimas nesu, neišmetant CO2 tai liks tik tai popieriuje. Taigi dar daug ką reikia padaryti ir prieš pavadindamas tas, tos asamblėjos išvadas istorinės svarbos, aš norėčiau pirmiausia pamatyti, kokiu veiksmu bus imtasi joms įgyvendinti. Panas Lundgren, pirmiausia, aš pritariu tam, ką sakė kai kurie kolegos. Mes pasigėdome tolesnės informacijos apie uh, transporto paketo reikalus. Iš, aš pritariu kolegai, kurie kalbėjo apie kompozito naudojimą geležinkeliuose. Ir mes Švedijoje taip pat dėl to esame susirūpinę ir manome, kad tos kompozitinės medžiagos tikrai gali būti pavojingos. Ir aš norėčiau jūsų paklausti. Kaip nepilotuojami lėktuvai paveiks apskritai situaciją aviacijos sritise? Mes žinome, kad jau seniai egzistuoja tam tikri skrydžių modeliai atsiprašau, de, tie, kurie de, e, skraidina lėktuvų modelius, kaip jų e, gyvenimą paveiks pasiūlymas dėl nepilotuojamų lėktuvų. Ačiū, kadangi labai daug yra norinčių pasisakyti, tai leisiu kalbėti nelgiau kaip e, po vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. De... Gerbiamasis ponio Hololei, iš tikrųjų dviejų mūsų komiteto delegacija dirbo Monrealėje ir kai mes atvykome, tą patį vakarą susitikome su jūsų darbuotojais ir tuomet jau buvo aišku, kad pavyks susitarti ir be abejo mes žinome, kad Rusijos federacija ir Indija paskelbė tam tikras išlygas, bet iš esmės viskas vyko sklandžiai. Uh, Ir aš aplink, vertinant tai, kas įvyko aplinkosaugos požiūrių, be abejo, galima būtų kalbėti apie tai, kad galima buvo elgtis dar ambicingiau, siekti dar daugiau. Bet dabar mes esame transportos komitete ir transporto požiūrių viskas vyko tikrai labai gerai. Saugumas, techniniai klausimai, viskas buvo įspręsta. Ir bendrasis uh, pasaulinės rinka grindžiamos priemonės mechanizmas taip pat be abejo yra dideli svarbus žingsniai į priekį. Ir aš norėčiau pasakyti štai, kad būtų labai gerai, jei ateityje judumo generalinis direktoratas pradėtų bendradarbiauti su kolegomis transporto komitete kuo anksčiau. Uh, nes mums čia Europos parlamente būtų tikrai labai svarbu suprasti, kas vyksta ir taip mes galėsime geriau suprasti, kodėl priimami vienokie, vienokie ar kitokie sprendimai. Ir taip Europos parlamentas galės jūs paremti, o ne prieštarauti jūsų veiksmams. Ir dar vienas dalykas, kai jūs rengiate darbo dokumentus, kuriuos pato teikiate į KAO, čia taip pat būtų labai gerai, mes galėtume dalyvauti juos rengiant. Tai palengvintų mūsų bendradarbiavimą ateityje. Toliau Jens Nilsen. Jam leisiu pasisakyti šiek tiek ilgiau. Dėkui. Pirmiausia, tai noriu pasakyti, kad labai palankiai e, žiūriu į tai, kaip Europos institucijos bendradarbiavo Monrealyje, mums ties, iš tiesų reikia visiems e, dirbti kartu. Turime sveikinti tai, kad esame e, kelyje siekdami sukurti pasaulinės taisyklės emisijoms mažinti, bet turime turėti tvirtą sistemą ir aš labai norėčiau uh, sulaukti komisijos IKAO asamblėjos rezultatų vertinimo ne tik aviacijos, bet ir kitose sritise. Aviacijos strategija dronai E, su šiais dalykais dirbame. Kai kurie iš jų patenka į tą pasaulinių taisyklių e, sritį, bet yra sričių, kur mes galime būti ambicingesni, negu kad e, numatytų pasaulinės taisyklės. To irgi neturime užmiršti. Jūs sakėte, kad Europos 44 valstybės veikia bendrai. Tai iš tiesų labai pozityvus rezultatas. Vieną dalyką noriu pasakyti, kuris niekaip nesisėja su IKAO. Tai yra tas dokumentų rinkinys, tas komisijos pasiūlymas, kuris bus pateiktas kitų metų pirmoje pusėje. Ir čia labai svarbu neužmiršti parlamento išsakytų minčių dėl socialinio dempingo. Tai labai svarbu geležinkelių transporte. Ačiū. Toliau Jackie Fosterį galės pasisakyti šiek tiek ilgiau, nes jam, jai Robert Zilė perleido dalį laiko. Dėkui, sveikinuosi su ponu Hololoj. Ši tema iš tiesų svarbi ir turbūt prisimenate, kad jau 12 metų ją nagrinėjame, tada prasidėjo apivartinių taršos leidimų era ir ne visi mažai kas tikėjosi, kad tiek bus pajudėta į priekį. Labai keičiasi technologijos aviacijos sektoriuje, aviacijos transportas e, irgi kinta ir mum reikia irgi laikyti ranką ant pulso. Noriu padėkoti komisijai už visą darbą, noriu padėkoti e, visiems, bet suprantame, kad kadangi darbas labai sudėtingas ir labai daug iššūkių tenka, tai e, greitai visko nepasieksime, turime turėti galvoje, kad Kinija, JAF, Indija, didelės valstybės nebūtinai žiūri į reikalą taip kaip mes, bet vien tai, kad jos jau kartu dalyvauja su visais, yra sveikintina. Atsiprašau, labai norėčiau, kad manęs nepertu, nepertraukinėtumėt, sako kalbėtoja. Negaliu kalbėti, kai man reikia jausi. Aš taip pat esu pakaitinė mm, aplinkos komiteto narė. Dabar atsakomybė taip pat tenka ir valstybėm narėm, kai kalbame apie pajėgumų e, kūrimą ir atitinkamą savo vaidmens suvaidinimą. O mūsų e, transporto komiteto oficialus vizitas e, gegužė irgi buvo labai palankiai įvertintas ir sulaukėme gerų rezultatų bendro europinio dangaus klausimas čia irgi svarbus. Horizontas 2020 programos turime neužmiršti. Manau, kad dabar yra geriausia galimybė, kurią Europa turės e, užsitikrinant mm, pasaulinių mm, emisijų kiekio mažinimą. Nes jei mums dabar nepavyks pasiekti rezultatų, tai nelabai įsivaizduoju, kada bus tas kitas kartas. Taigi turime elgtis brandžiai ir siekti uh, protingų rezultatų. Noriu padėkoti gerbiamam komisijos uh, nariui ir kitų dalykų jau neminėsiu, nes manau, kad ponas Hololiai uh, e, visus klausimus pakankamai gerai apžvelgė. Dėkui, Pavlas Telička. Dėkui, gerbiamas generalinį direktorių. Vieną minutę turiu. Pirmininkas, negalima skūstis tik dėl kitų. Labai prašau prieš tai kalbėjusią kolegę tylos. Gerbkime Pavelą Teličką. Džiaugiuosi, kad šiandien gerbiamas generalinis direktorius atvyko pas mus, pasire, esame pasirengę bendradarbiauti. Norėčiau paklausti dėl pono Junkerio metų kalbos, kurią išgirdome plenarinėje sesijoje. Joje iš vis nebuvo transportas paminėtas. Aš suprantu, kad transportas minimas, kai kalbam apie finansinius E, finansinės priemonės ir finansavimą. Galbūt jūs mum iššifruotumėt pono Junkerio kalbą. Dabar uh, turime pagalvoti apie tą sąžiningą konkurenciją. Mano klausimas būtų toks. dėl e, sustarimo peržiūros. E, kaip konkrečiau galėtumėt tą pakomentuoti ir ar iš tiesų jinai reikalinga? Pone Kliūn, dėkui pirmininkė. Keletą turėčiau komentarų, bet pabandysiu apsiriboti tik vienu. Buvo minėtas Brexitas. Žinote, kad aš gyvenu Airijoje kuri jau geografiškai gali tapti izoliuota šalimi. Norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai galvojate. Taip pat transeuropiniai tinklai, TNT, Airijai ryšys e, kelias per Junktinę karalystę ir Prancūziją yra labai svarbus, nes taip keliauja mūsų eksportas. Aš suprantu, kad dar nežinome, ką mes Mm, pasieksime per breksito dėrybas, bet e, noriu pabrėžti, kad mum e, transporto koridoriai yra labai svarbus. Tai norėčiau, kad, kad suprastumėt, kokioje situacijoje mes esame. Dėkui. Toliau Liusi Andersen. Dėkui, gerbiamas direktoriau. Aš džiaugiuosi, kad jūs pasakėte, kad 17 metai bus jūrų transporto metai. Kalbant apie misijas, gal galėtumėt pakomentuoti štai ką. Ar laivų uh, emisijos turi patekti į apivartinių taršos leidimų sistemą ar ne ir kaip tada jos turėtų būti skaičiuojamos? Ir ar čia kalbame apie pasaulinį ar regioninį mastą, nes žinome, kad iki 50 metų emisijos iš laivų padidės 250 procentų. Tai yra rimtas dalykas. Apivartinių taršos leidimų pasiūlymas, kuris dabar svarstomas Envi, iš tiesų e, siūlomas yra subalansuotas ir protingas sprendimas, jei nepavyks jo pasiekti, tai kaip užtikrinsime, kad iš tiesų pažengtume e, jūrų sektoriuje ETS emisijų srityje. Panas Koch, labai ačiū. Šiuo metu Vokietijoje e, diskutuojame apie tai, kad nuo 2013 metų reikėtų uh, uždrausti automobilius su uh, uh, vidaus degimo varikliais. Ar tai yra realu ar ne? Uh, E, kolegė Demonte. Ačiū. E, turiu e, du klausimus apie aviaciją. Dėl susitarimų su trečiosiomis šalimis. Aš esu pranešėja, rengiu pranešimą apie aviacijos susitarimus su Persijos įlankos šalimis. Taryba apie tai nesuteikė jokios informacijos tai gal komisija uh, turi daugiau informacijos apie tai. Na, o uh, kitas klausimas yra susijęs su vienodomis konkurencijos sąlygomis, kada komisija ketina pateikti pasiūlymą. Ir dabar dar dėl pilotų. Jeigu mes kalbame apie aviacijos saugumą, negalime pamiršti ir e, pilotų reikia skaičiuoti tinkamai, kiek laiko pilotas e, praleidžia skraidydamas reikėtų e, taip pat e, konkretesnių taisyklių dėl to, kaip būtų skaičiuojamas pilotų darbo laikas. Ačiū. Aš irgi traukiau save į kalbėtojų sąrašą, turiu tris klausimus. Visų pirma, dėl geležinkelių saugumo. Uh, Kaip galima būtų užtikrinti tarptautinių traukinių saugumą? Ar pakanka nacionalinių priemonių? E, Vokietijoje yra tūkstančiai kilometrų ruožų, kurie yra nekontroliuojami, bet pasienyje siūloma padaryti tokią pat kontrolę kaip ir oro uostose, bet tai man atrodo protinga, ką apie tai mano komisija. Toliau, darbo programa, ten kaip tema E, nėra įtrauktas transportas, bet mes be veiksmų transporto srityje nesustabdysime nei e, e, klimato kaitos, nei skatinsime ekonomikos augimą ar ketina komisija įtraukti ir transportą į darbo programą. Ir trečias klausimas. Yra šalių, kurios taiko PVM tarptautiniam keleivių pervežimui geležinkeliais. Pavyzdžiui, Vokietija, Vokietijoje mokama 9 e, procentai PVM tarptautiniam keleivių pervežimui geležinkeliais, bet tokio paties mokesčio e, nėra aviacijos srityje. Ar jūs skatinate daryti kažką ar šioje srityje? Manau, kad jau nuskambėjo visi klausimai, dabar su nekantrumu laukiame jūsų atsakymų. Much, uh, uh Chairman, and... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Uh, Noriu padėkoti visiems už palankius žodžius, dėkoju už klausimus. Pabandysiu atsakyti į kuo daugiau klausimų. Jei liks kažkas neatsakyta, tai kolegos tada po to patiks jum atsakymus. Pirmasis klausimas buvo apie dronų dydį. Ir noriu pasakyti, kad taisyklės reglamentuoja visus, visų dydžių dronus ir atitinkamai priklauso tos taisyklės nuo dronų dydžio. Antras klausimas. Bendras Europos dangus. Įžanginėje savo kalboje neminėjau bendro europinio dangaus, bet mes, aišku, visuomet pasisakėme už tą bendrą europinį dangų ir komisija visuomet rėmė šią iniciatyvą ir kaip ir parlamentas. Yra taryboje svarstomas pasiūlymas dėl bendro europinio dangaus bet tie svarstymai nejuda į priekį. Labai gaila, kad taip yra, nes tas bendras dangus labai būtų naudingas, mažintume CO2 išmetimus, skrydžiai būtų daug efektyvesni, išspręstume Europos dangaus susiskaldimo problemą. Reikia judėti į priekį. Jau ne vienerius metus taryboje sustabdytas yra šio pasiūlymo svarstymas, bet būtent tas pasiūlymas leistų mums gauti daug naudos. Mes žinome, kad visat mm, galime tikėtis parlamento pagalbos. Klausimas dėl breksito. Aš turbūt nuvilsiu jūs savo atsakymu, nes aš tikrai nesu pakankamai kompetentingas, kad atsakyčiau išsamei į tą klausimą. Nes ne transporto specialistai dėl to dėrėsis aukštesnių politinių lygmenių, vyks dėrybos ir tas transporto komponentas, aišku, priklausys nuo politinių dėrybų rezultatų. Komisija rengia tą dėrybinę darbo grupę mes su ją bendradarbiausime, kai jau jinai bus sukurta ir pradės dirbti, bet kol kas tikrai nieko daugiau negaliu jum atsakyti. Tarptautinė jūrų organizacija IMO praėjusiu metu pabaigoj ir šiemet įvyko svarbių sustarimų Paryžiaus susitarimas pasiuntė e, stiprų signalą, kad visi sektoriai turi prisidėti prie talšos, taršos mažinimo. IKAO irgi veikia ir iš to matome, kad jei tik yra noras, randama būdų, kaip problemą spręsti. Labai svarbu, kad būtų pasaulinės taisyklės, kaip mažinti laivų taršą. Laivai, kurie e, statomi nuo 13 metų, jiems yra atitinkami techniniai reikalavimai numatyti dėl e, kūro vartojimo ir energetikos efektyvumo ir taip pat planuojama rinkti duomenis apie tai. Ir aišku, kad turime laivų sektorių sieti su, ne, ne, neatskirti nuo to pasaulinio, nuo, nuo pasaulinės situacijos ir nuo pasaulinių taisyklių. Daugelis jūsų klausėte apie kelių iniciatyvas. Šitie mane vieną kartą buvo svarstyta ir jūsų komitete. Dėl to įžanginėse pastabose smulkiai neminėjau šių dalykų. Komisijos 17 metų programoje šie dalykai yra numatyti, nors iš pradžių buvo šiek tiek sulėtėjęs tempas, bet dabar viskas vyksta sparčiai, kokie pasiūlymai 17 metais tiksliai kada bus pateikti, bus paskelbta šiek tiek vėliau. Kaip žinote, vyksta viešosios konsultacijos ir mes labai skatiname, kad suinteresuotieji asmenys aktyviai jose dalyvautų, nes mums labai svarbu mm, tai, ką sužinome per šias konsultacijas kai kalbame, dabar vyksta konsultacijos apie mokesčius už kelius, taip pat apie socialinius klausimus kelių transporto srityje. Ir jūs žinote, kad kelių transporto pagrindinių iniciatyvų tikslas yra supaprastinti e, pagrindinės taisyklės ir siekti e, jų europinio taikymo Čia kalbame apie socialinį aspektą, darbininkų teisių, darbuotojų teisių apsaugą, pereimą prie mažai CO2 išmetančių technologijų, europinės kelių mokesčių sistemos ir taip toliau. Buvo taip pat klausima apie antžeminio transporto agentūros galimybę. Kol kas mes nagrinėjame įvairias opcijas, bet norime pasakyti, kad labai svarbu teisės aktų tinkamas įgyvendinimas ir agentūra nebūtinai yra geriausia struktūra užtikrinanti tą įgyvendinimą. Taip pat buvo nemažai klausimų apie tą garsėją 868 direktyvą. Mes jau baigėme kai kuriuos pradinius etapus, tai užtruko ilgiau negu kad tikėjomės. Bet turbūt kiekviena kalba turi tokią patarlę, kad geriau jau ilgiau, bet kad būtų geresni rezultatai. Skubos darbą velnės neša, ko gero būtų lietuviškai, taigi mes irgi e, norėjome, kad galėtume gerą pasiūlymą pateikti, kalbant apie nesažiningą verslo praktiką. Tai E, nesažininga verslo praktika yra platesnė savoka negu nesažininga konkurencija. Ir čia mes irgi turime siekti, kad Europos interesai pasauliniu lygiu būtų apsaugoti, kad e, pasaulinė konkurencija būtų sąžininga. Dėrybos ir galimo dalyvavimo sekretoriatas irgi gavo apie tai informacijos ir mes netrukus galėsim jum pateikti daugiau informacijos apie tą visą apimantį oro paslaugų susitarimą. Ta informacija pateiksime visai netrukus. Airbus ir Boeing situacija ir pasaulinė priekybos organizacija 23 rugsėjo PPO paskelbė mm, savo atitikties pranešimą ir tą pranešimą reikia skaityti platesniam kontekste dėl Amerikos subsidijų Boeingui bus skelbtas, bus skelbiamas netolimoje ateityje PPO pranešimas. Atmesti JAV teiginiai, kad e, tos subsidijos, kurias gauna Airbus įmonės, turėtų būti draustinos. Hmm. PPO hmm, nusprendė, kad tokie teiginiai yra neteisingi. Bet e, yra kitų dalykų, dėl kurių komisija e, laikosi priešingos nuomonės ir turi teisę užginčyti tą nuomonę, kaip ir JAV. Taigi komisija e, šiuos dokumentus dar nagrinėja. Dar vienas klausimas. Keli nariai apie tai kalbėjo. tai yra tiek, kiek ambicingas yra da, Tarptautinės Vilnius aviacijos organizacijų pasiektas sustarimas. Be abejo, mes taip pat norėjome, kad jisai būtų dar ambicingesnis. To ir siekime, bet reikia suprasti, kad šioje organizacijoje dirba 191 šalis ir mes turėjome siekti priimtinos pusiausviros. Ir mes manome, kad svarbu buvo pasiekti rezultatą, kuriam pritartų kuo daugiau šalių. Ir tai jau pats savame yra geras rezultatas. Ir suprantame, kad derantis visuomet tenka de, daryti nuolaidų. Bet vienai per kitaip tai yra svarbus žingsnis į priekį. Tai yra labai aiškus įrodymas, kad vienas, bent jau vienas sektorius yra pasiruošęs uh, padaryti viską, kas yra įmanoma, mažinant CO2 išmetimus. Ir aš taip pat manau, kad mes po to galėsime jį peržiūrėti, pasinaudodami peržiūros straipsniu. Aš atsiprašau, aš pamiršau, kad ir jūs taip pat dirbate ir transporto komitete. Ir jūs visiškai teisingai sakėte, kad pramonė iš tikrųjų yra pasiruošusi įgyvendinti kur kas ambicingesnius tikslus. Ir jūs minėjote mano da, kalbą. Da, da, ir minėjote ir Burkino Farso padarytą pasakytą kalbą, bet buvo ir kitų kalbų, kitų šalių, pavyzdžiui, Marš, Maršalo salų atstovas tikrai labai gerai kalbėjo. Ir aš manau, kad iš esmės po Paryžiaus konferencijos mes įgyjome naują pagreitį ir tą stebėjome Monrealyje. Ir aš manau, kad mes galėsime juo pasinaudoti ir ateityje. Ir mes ir toliau stumsime šį procesą į priekį. Ir tai, ką jūs sakėte apie kompensacijas, taip iš tikrųjų yra labai svarbus elementas. Kompensacijos vaidina labai svarbu vaidmenį ir būtent dėl to kai kurios valstybės narė, dėl, dėl to kai kurios šalis galėtų prie mūsų ateityje dar prisijungti, jei mes išspręstume kompensacijų klausimą. Iš tikrųjų, dar daug ką reikia padaryti, bet iš esmės mes tikrai labai daug dirbome, daug kas iš jūsų prisidėjo prie to darbo ir aš manau, kad mes galime džiaugtis pasiektų rezultatų. Toliau. jūrų transportas ir e, darbo programą. Aš apie tai jau kalbėjau, esame įsitikinę, kad mes galėsime 2017 metais gyveninti viskas, kas yra numatyta, mes elgsime pragmatiškai ir esame realistai. Mes nenorime nieko apgaudinėti, atvirai reikia kalbėti. Per nelik dažnai praeitėje. Da, de žmonės ateidavo į šį komitetą, žadėdavo da, labai daugą kartu, suvokdami ir žinodami, kad jie niekuomet negalės to įgyvendinti. Aš nenoriu kurti kažkokių nepamatuotų lūkesčių, todėl aš kalbu tiesiai šviesiai, atvirai pasakau. Tai, ką mes galėsime įgyvendinti. Da, savo darbo programoje formavome, kad tai norėtume, būti, norėtume siekti, kad ji būtų įgyvendinama jūrų transportas iš tikrųjų kitais metais e, vyks keli svarbus renginiai. Bet teisėkuros pasiūlymus pateiksime, ko gero, 2018 metais. Tas pas pasakytina ir apie teisės aktus susijusius su įvairių rūšių transportu. Ir aš tikiuosi, kad mes tikrai galėsime pasiruošti tinkamą 2018 metams. Mes iš tikrųjų matome, kad kartais da, darbas komisijoje užtrunka ir dėl to neįmanoma da, anksčiau pateikti kai kurių pasiūlymų. Aš galiu tą atvirai pasakyti, nes manau, kad labai svarbu yra da, nekurti nepamatuotų lūkesčių, tam, kad visi suprastume, kokia yra realiai situacija. Toliau dar vienas narys kalbėjo apie kalė Ir iš tikrųjų čia galima dar būtų to gerinti valstybių narių bendradarbiavimą, ypač vertinant riziką. Tai iš tikrųjų yra aktuali problema. Ir aš paprašysiu, kad komisijos nario Kingo sukurta darbo grupė mm, įsigilintų šį klausimą. Ir aš jau minėjau savo žanginėje kalboje, kad iš tikrųjų reikėtų, kad mano vadovavimas direktoratas ir vidaus reikalų generalinis direktoratas geriau bendradarbiautų, nes mes esame atsakingi už transporto klausimus, o vidaus reikalų generalinis direktoratas yra atsakingas už rizikos vertinimą. Ir aš manau, kad mes turime koordinuoti savo veiksmus kuo geriau, nes jeigu eisime skirtingomis kryptimis, tuomet nieko nepasieksime. Ir tuomet kils grėsmė, kad mes galėsime transportų užkrauti per nelik didelę naštą susijusią su uh, saugumu. Ir tai tik tai pakenks uh, uh, sklandžiam keliaivių ir krovinių transporto priemonių judėjimo ES. Ir aš tikiuosi, kad ta pono Kingo sudaryta darbo grupė tikrai gerai veiks ir pasieks gerų rezultatų. Uh, Aš taip pat pasižymėjau tai, ką Jūs sakėt dėl stabdžių iš kompozitinių medžiagų. Turiu prisipažinti, kad aš neturėjau dar galimybės susipažinti su ES geležinkelio agentūros parengto tyrimo e, išvadomis. Ir e, Bet aš suprantu, apie ką Jūs kalbate. Aš esu iš to šalies, kurioje žiemą dažnai temperatūra nu, būna žemesnė nei minus 20 laipsnių. Ir aš puikiai suprantu, kad ši problema susijusi su stapčiais iš kompozitinės medžiagos gali būti tikrai labai pavojinga. Todėl aš padarysiu viską, kad mes vėliau su jumis susisiektume ir paaiškintume, kokia yra situacija Toliau jūs taip pat ir klausėte apie lėktuvų modelių skraidimą. Mes neketiname, neketiname dėl nepilotuojamų lėktuvų reglamentavimo keisti taisyklių, kurios šiuo metu yra taikomos lėktuvų modeliams, nes jų tie modeliai nekelia paprastai saugos problemų. Ir e, tokių lėktuvų skraidim, modelių skraidimas e, yra reglamentuojamas kaip e, sporto šaka. Toliau gerbiamasis narys Kūn klausė dėl transeuropi, apie transeuropinius transporto tinklus. Mes iš tikrųjų norėtume, kad trans europinio transporto tinklų koridoriai veiktų labai gerai ir sujungtų net ir salas su kitomis ES šalimis. Bet apie tai mes, ko gero, kaip jūs suprantate, kalbėsime ateityje. Nes negali būti net kalbos apie nuo šalies atskirimą. Gerbiamasis panas pirmininkas jau man rodo, kad turėčiau baigti. Jei nespėjau atsakyti kai kuriuos e, klausimus, e, e, kolegos tikriausiai juos pasižymėjo ir galėsime jums atsakyti raštu. Dabar apie Junkerio kalbą Europos parlamente, kai jis kalbėjo apie padėtį Europos Sąjungo. Aš manau, kad toje gal, kalboje daug kas buvo susijęs su transportu. Nesvarbu, ar kalbėsime apie vidaus rinką ar apie kitus klausimus, vis, akivaizdu, kad transportas yra nesijama visų tų prioritetų dalis. ir kartais de, net ir nėra reikalo konkrečiai minėti uh, transporto, nes suprantame, kad, kaip minėjau, ir vidaus rinka, ir skaitmininė vidaus rinka, ir uh, energetika, visi šie dalykai yra neįmanomi be transporto. Ir tai, ką mes darome, įtakos visas tas kitas rytis. Toliau PVM taikomas geležinkelio transportui ir kai kurioms kitoms transporto rūšims. Aš žinau, kad apie tai mes jau kalbėjome praeitėje ir aš puikiai žinau, kokia yra jūsų nuomonė ir aš manau, kad mes galėsime šį klausimą išnagrinėti kartu ir pagalvoti, kaip galima būtų jį spręsti. Dėkuoju Jums uždėmesi. Ir mes Jums dėkojame. Ačiū už tai, kad pas mus atvykote, atsakėte į visus klausimus. Iš tikrųjų, Mums būtina diskutuoti su komisija, nes, kaip matėme, turėjome daug klausimų, nariai gausiai dalyvavo posėdėje. Dar kartą Jums labai ačiū. Transportas su daug kuo e, susijęs, su kitomis politikos rytimis susijęs, bet e, mes dažnai neįtraukiami į sprendimų prieimimą. Būtumėm tikrai labai dėkingi, jeigu į komisijos darbo programą įtrauktumėte ir transportą. Uh, kad tai nebūtų kaip kažkoks šalutinis klausimas. Dar kartą labai Jums ačiū, linkim sėkmės, mes netrukus tęsime darbą. Like Prašyčiau visus sėstis į vietas arba išeikite iš salės, nes mes turėtumėm tęsti darbą. Netrukus perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo. Kalbėsime apie logistiką ES ir daugiarų švežimą naujais transporto tinklo koridoriais, bet prieš tai norėčiau pasveikinti Gabrielę Prois e, lankytojų grupę, kurie atvyko į mūsų posėdį. Sveiki atvykę. Inesa Jalė Sender yra pranešėja, aš jai iš karto ir suteiksiu žodį. Si. Aprecio el interés que tiene la logística con mis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 daugiarūšių vežimu naujais transeuropinio transporto tinklo koridoriais. Aš norėčiau padėkoti visiems, padėkoti sekretoriatui už bendrą darbą ir pakomentuoti Dėkoju transporto komitetui, jo koordinatoriams, kurie supranta, kad tai yra svarbi tema. Mm, norėjau mm, išvystyti, išplėsti šią temą. Van Kemsil e, pranešimas buvo skirtas baltajai knygai, e, šią temą ir dabar mes norime pasižiūrėti, kaip vyksta vidutinio laikotarpio peržiūra. Naujoji finansinė perspektyva pabrėžė logistikos svarbą apmąstymų procese EBPO, Pasaulio bankas, Tarptautinis valiutos fondas nuolat sako, kad reikia investuoti į infrastruktūrą, didinti atlyginimus ir užtikrinti ekonomikos augimą ES, tai logistika galbūt irgi galėtų prie to prisidėti. Europos parlamentas neturi galimybės renkti daug nuomonių savo iniciatyvą. Aš savo ruoštų norėjau, kad tas daugiamodalinis transportas atspindėtų tam tikrą prasme situaciją Europos Sąjungoje. Netaip seniai kalbėjom apie aviaciją, kalbėjome apie kelių ir geležinkelių transportą, bet net ir aviacija mm, negali veikti be kelių ir be geležinkelių. Taigi vairios transporto rūšis mm, yra glaudžiai susiję. Ir mm, visą tai, visą tą susijimą būtent logistika ir užtikrina. Tai turim siekti, kad priimti teisės aktai būtų įgyvendinti. Iškyla problemų, kai yra labai daug nacionalinių teisės aktų dabar Europos Sąjungoje yra supaprastinimo, teisės aktų supaprastinimo iniciatyva, ką praktiškai, o tai praktiškai reiškia, kad nėra teisės aktų, jie nebepriimami ir tada atsiranda nacionaliniai teisės aktai, kurie sudaro visokių kliučių sklandžiam transeuropinio tinklo veikimui. Ir tada dažnai visa situacija baigėsi teisingumo teisme. Šengeno zona, migracija irgi dabar atsiranda problemų dėl migracijos dėl Šengeno erdvės, e, kontrolės šioje, laikinos kontrolės šioje erdvėje įvedimo kalė situaciją visi žinome. Taip pat norėjau atkreipti jūsų dėmesį dar į vieną dalyką. Transeuropiniai transporto tinklai buvo nustatyti nauji transporto koridoriai, buvo įdėta labai daug pastangų siekiant sukurti tą pagrindinį, e, nustatyti tą pagrindinį tinklą, kuris išspręstų m, mm, tarp valstybių esančias pasienio transporto problemas, kad prekes ir žmonės galėtų sklandžiai kirsti sienas. Bet prie tų pagrindinių transporto koridorių turi prieiti tie antrinės svarbos keliai, nes priešingų atveju tie pagrindiniai transporto koridoriai praranda savo reikšmę. Antra. Mūsų komitetas žino ir pirmininkas yra ne vieną kartą tą minėjęs, kad valstybės narės nepatenkintos, kad sudaromi po labai sunkių dėrybų planai septyneriem metam dėrybų su regioninėmis ir įvairiomis kitomis struktūromis. o po to e, tie planai niekaip neįpareigoja valstybių narių ir jos veikia tik nacionaliniu mastu ir dažnai blokuoja ar prieštarauja tam, ką pačios yra taryboje patvirtinę. Taigi šeštame ir septintame savo pranešimo punktuose aš tą ir pabrėžiu, kad reikia pritarti komisijai, paremti komisijai. Ir aštuntam punktė kalbu apie tai, kad šios problemos turi būti įtrauktos į Europos semestrą. Tai yra valstybių narių infrastruktūrų ir investicijų infrastruktūra planai, siekiant paskatinti ekonomikos plėtrą, neturėtų būti panaikinami kažkokių nacionalinių sprendimų. Tai Europos semestras turėtų numatyti tai, kad nacionalinis planavimas neturi kirsti su europiniu planavimu. O jei kertasi, tai tada neturi būti finansuojamas iš europinių lėšų. Devintame punkte miniu apie tai, kad reikia daugiau lankstumo. dešimtame punkte kalbu apie poreikį paremti logistinių sistemų daugiamodalaus transporto koridorių plėtrą. Mums ko gero reiktų europinės transeuropinio transporto tinklo, tinklo logistikos platformos. Neman, nesakau, kad čia reikia kažkokios naujos koordinuojančios struktūros, bet šią veiklą reikia plėsti. Taip pat skatinu labiau mm, iškelti šį sektorių, didinti jo žinomumą, matomumą. Yra miesto logistikos ir platformų specifika. Tai pirmininkė jau baigiu savo pasisakymą. Tris dalykus dar norėčiau paminėti. Jo lab, kad kiti kolegos irgi turėjo teisę pasisakyti, tai aš pranešimą rengiu tik kartą per penkerius metus, tai labai norėčiau turėti pakankamai laiko jam pristatyti. Emisijų mažinimas ir nauji transporto tipai tą miniu 15 punkte, 20 punkte, kalbu apie žaliuosius koridorius, kurie galėtų būti sukurti mm, įdėgiant automobiliuose technologinės naujoves, pavyzdžiui, visiškai žalieji automobiliai varomi ne, ne benzinu ir ne dizeliu. Ir galiausia miniu, kad visiems suinteresuotiem asmenim komisija turėtų sudaryti geras darbo sąlygas, neapsunkinti jų gyvenimo, mažinti biurokratinę naštą ir galiausiai sakau, teigiu, kad yra naujų profesijų logistikos sektoriuje ir jas reikia nu, nušviesti palankesnėje šviesoje. Dėkui, turiu Klaudija Šmit. Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjai už šį pranešimą, ačiū už šio pristatymą. Aš manau, kad tekstas yra išties geras. Ten kalbama apie tai, kad ES ekonomikai vis didesnę e, reikšmę turi ir e, transporto sektorius. Taip pat kalbama apie tai, kad būtina atsižvelgti ir į aplinkos apsaugą. Man atrodo, tai tikrai svarbus dalykai. Taip pat aš labai teigiamai vertinu ir e, panios Bulc pasiūlymą dėl logistikos ES ir daugiarūšio e, vežimo naujais transporto tinklo koridoriais, tai padėtų ypač išspręsti miestų problemas. Toliau e, privačios investicijos transporto sektorija, jos turėtų būti siejamos su investicijomis iš viešojo sektoriaus. Tai būtų ypač prasminga miestuose, tačiau Aš griežtai pasisakau prieš stabilumo ir ekonomikos augimo pakto nuostatų sušvelninimą. Aš nemanau, kad e, to pakto Ta, tą paktą būtų galima finansuoti prisėmant naujus įsiskolinimus. Jeigu um, įsiskolinimai skatintų augimą, tai tuomet Italija, Graikija ar Portugalija tiesiog klestėtų, o kokie Niderlandai būtų labai prastoje ekonominėje padėtyje, bet mes matome, kad viskas yra atvirkščiai. Noriu paminėti dar vieną svarbų dalyką, kuris turėtų būti įtrauktas į pranešimą dėl daugiarūšio transporto. Aš manau, kad čia nereikėtų apsiriboti vien tik tais tradiciniais transporto būdais, bet reikėtų pažvelgti ir į ateitį, 21 e, amžių. Kaip žinia, galbūt jau po poros metų dronai e, įgaus labai svarbu vaidmenį, taip pat ir e, gabenant krovinius. Uh, Mm, aš manau, kad reikia išnaudoti dronų teikiamą potencialą ir juos integruoti į jau egzistuojantį transporto tinklą. Aišku, reikėtų reglamentuoti, kur e, e, dronai galėtų skraidyti, galbūt vien tik tais e, jau egzistuojančiais transporto tinklo koridoriais, pavyzdžiui, virš autostradų. Uh, kaip jie turėtų apsukti oro uostus. Aš manau, kad apie tai reikės diskutuoti artimiausiais metais. Bet kokiu atveju būtina pagalvoti ir apie dronus. Tikrai manau, kad tai reikėtų paminėti pranešime. Baigdama dar kartą dėkoju pranešėjai Sander ir tikiuosi, kad mes dar galėsime padiskutuoti apie mano pateiktus pasiūlymus. Ačiū. Toliau e, Tošenovski, prašom. Dėkuoju, ponia Pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už šį parengtą dokumentą. Mes iš esmės sutarėme dėl daugybės pasiūlymų ir aš galėčiau pritarti šiam dokumentui. Logistika ir daugiarūšis transportas e, gabenant krovinius vaidina nepaprastai svarbu vaidmenį. Ir tai yra itin aktualu, norint užtukrinti sklandų krovinių keliaivių gabenimą visoje Europos Sąjungoje. Tai, kad nacionalinė infrastruktūra bus derinama ir kuriama, planuojama da, kurti atsižvelgiant į Europos poreikius, yra labai gerai nors tai yra labai sudėtingas darbas, mes turėsime surasti sprendimus, kurie atitiktų visų interesus. Pranešime yra taip pat kalbama ir apie Galilėjo programą. Ir apie tai, kad jį galėtų būti pritaikyta tam, kad galim būtų geriau valdyti transporto srautus. Ir Aš manau, kad Galilėjo naudojimas gali būti labai svarbus. Mes iš tikrųjų turėtume geriau pasinaudoti šios programos sukūriamomis galimybėmis transporto sektoriuje. Toliau yra keli pasiūlymai, į kuriuos norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Pavyzdžiui, pranešime kalbame apie socialinį dempingą bet juk čia galima būtų žvelgti ir tam tikras protekcionizmo formas, o tai visiškai prieštarautų vidaus rinkos principams. Ir aš manau, kad čia mums reikėtų surasti visiems priimtinus sprendimus. Ir norėčiau, baigdamas, dar kartą padėkoti pranešėjai ir aš. A, Džiaugiuosi, kad mes e, puikiai bendradarbiavome iki šiol ir nebejoju, kad mums pavyks taip pat tinkamai bendradarbiauti ir ateityje, kad galėtume surasti, parengti visiems priimtiną dokumentą. Pone Bilbao Barandika. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai ir akivaizdu, kad mes sutrėme dėl tam tikrų klausimų. Pavyzdžiui, visi suprantame, kad logistika yra nepaprastai svarbis rytis. Ir būtent dabar yra tinkamas laikas apie tai kalbėti, nes vyksta daugiametės finansinės programos peržiūra. Galima būtų komentuoti dokumentą papunkčiui, bet e, pirmiausia, aš norėčiau bendro pobūdžio sakyti pastabą. Jau labai seniai, maždaug septynerius metus, mes e, daug kalbame, bandome viską surašyti popieriuje, bet pamirštame pasakyti, kad labai dažnai valstybės narės nekoreguoja savo įstatymų, neskiria tinkamo biudžeto tam, kad galima būtų įgyvendinti mūsų priimamus sprendimus. Pranešėja minėjo devynės geležinkelio koridorius. Jie buvo nustatyti dar 2013 metais. Valstybės narės beje dalyvavo, kai buvo sprendžiama, kokie tai turėtų būti koridoriai. Ir tuomet buvo taip pat susitarta ir dėl jų įgyve, uh, tų sprendimų gyvendinimo tvarkaraščio. Tačiau matoma, kad valstybės narės nieko nepadarė, kad viskas būtų tinkamai įgyvendinta. Dėl to atsirado daugybė problemų uh, susijusių ir su rinka, ir su aplinkosaugoje, ir su logistika. Ir pirmiausia, aš manau, kad reikia reikalauti, kad būtų viskas įgyvendinta, kas jau yra sutarta. Valstybės narės turėtų įgyventinti tuos teisės aktus, kurie yra susiję su infrastruktūros projektai, projektais. Mes patvirtinome ketvirtą geležinkelio projektą dėl to, kad trečiasis nebuvo tinkamai e, gyvendinamas. Ir mes suprantame, kad e, tokia padėtis kenkia e, mūsų vidaus rinkai. Ta, investuotojai nenori investuoti, nes yra visiškai neaišku, kas vyks toliau, jie neturi jokio aiškumo. Niekam nėra aišku, ar kas nors laikysis mūsų priimtų teisės aktų, ar kada nors mes turėsime bendrą sistemą, o ne 28 skirtingas sistemas. Štai kas yra tikroji problema. Jei valstybės narės įgyvendintų tai, kas jau galioja, tuomet mes sugebėtume įspręsti daugybę problemų. Mes galime daug kalbėti, bet jeigu nie, nebus įgyvendinami prioritetinės svarbos dalykai, tuomet niekuomet problemų neįspręsime daugybėje sričių. Dabar kelios pastabos. Nežinau, ar komisija galės tinkamai jas sureaguoti, bet aš turiu kelias klausimas. Pavyzdžiui, ką mes galėtume padaryti tam, kad priverstume valstybę narę skirti deramą finansavimą tokiems e, projek, infrastruktūros projekta, projektams. Vienas projektas BVP yra skiriamas paprastai tokiems projektams bet tik tai nepakankamai. O jeigu mes neturėsime pakankamai lėšų, tuomet mes nieko negalėsime padaryti. Mums reikia gerinti ir transporto rūšių suveikumą, ir įvairių rūšių transportą. Mums reikia gerinti ir mokymą. Reikia renkti ES ligmens mokymus, kuriuose da, įvairių šalių darbuotojams būtų paaiškinama, kaip sistema veikia, kokie yra bendrijos parametrai. Tik tai taip ši bendra sistema galės realiai gerai funkcionuoti. Dar vienas dalykas. Mums reikia daugiau dėmesio skirti inovacijoms. Inovacijos gali iš esmės pakeisti šį sektorių. Ir čia dar kartą reikėtų kelti klausimą. Kodėlgi mes jau taip seniai kalbame apie Galilėjo, tačiau jokios pažangos nematome. Todėl savo pakeitimuose aš da, e, ketinu atkreipti dėmesį visas šias minėtas problemas. Aš kalbu ir apie netinkamą uh, teisės aktų derinimą, apie tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti inovacijoms, mokymams ir kad reikia taip pat pritraukti daugiau privačių investicijų. Bet čiagi vėlgi nepamirškime, kad reikia, tam gali prireikti panaudoti viešojo sektoriaus lėšas. Marija Kiulonin. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti pranešėją Jalai Sender už šį dokumentą, kurį beje man buvo labai įdomu skaityti. Manau, kad šiame dokumente pateikta tikrai labai gera nūdnos situacijos apžla, apžvalga. Kalbam apie tai, kaip galima būtų pagerinti situaciją logistikos srityje. Pateikima nemažai įdomių pasiūlymų. Iš tikrųjų, su, su logistika susijusių problemų yra labai daug. Žinome, kad e, mūsų logistikos sistema nėra pakankamai veiksminga. Ir gerinti ją reikėtų galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, apie skaitmeninės technologijas kurioms reikia skirti daugiau dėmesio. Man yra tekę dirbti e, transporto ministre Suomijoje. Ir aš žinau, kad kad reikia geriau bendradarbiauti su uh, sektorių subjektais, nes jie puikiai žino, kaip viskas veikia. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad bendradarbiavimas būtų kuo atviresnės, kad vyktų kuo daugiau dialogo. Iš tikrųjų, logistikos sektoriaus potencialas e, yra didžiulis. Dar galima būtų kur kas geriau planuoti srautus. Ir manau, kad čia viešasis sektorius turėtų pirmiausia kurti patikimas e, duomenų platformas, kurios paskatintų tarpusavio priekybą. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija kūrė transporto ir logistikos forumą. Ir būtų įdomu sužinoti, kaip sekasi funkcionuoti šiam formui. Tikiuosi, kad komisija pateiks mums ataskaitą. Ir galbūt aš ir pasikartosiu, bet dar kartą noriu pasakyti, kad mums reikia geriau suprasti, kas yra logistikos paslaugos, kaip jos veikia. Ir aš tikrai tikiuosi, kad dialogas tarp šio komiteto ir vartotojų bei logistikos e, įmonių atstovų bus geresnės. Mes tikrai turėtume išgirsti jų balsą, ypač vartotojų balsą. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, e, lab, čia svarbus vaidmuo tenka ir valstybėms narėms. Mes žinome iš patirties, kad nėra e, tokio e, projekto, kuris, kad ir koks geras būtų, bet jeigu valstybėms narėms jis nepatinka, jis ir nebus realizuojamas. Štai pateiksiu ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės pavyzdį. Komisija turėtų teikti ir paskatas, e, užtikrinti, kad e, projektas turėtų ir europinę pridėtinę vertę. Svarbu, kad būtų nusistatyti prioritetai. E, E, taip pat ir tarptautiniams projektams. Iš tikrųjų reikėtų e, gyvendinti ir skubius projektus, skubioms problemams spręsti, ne vien tik tokius projektus, e, kurie pasiteisins po 20-30 metų. Reikėtų siekti komisijos ir valstybių narių veiksmus, kad ir Negalime, jog kiekvienas projektas e, būtų kofinansuojamas 30 procentų. Reikėtų atsirinkti prioritetinius projektus, tokius projektus, kurie būtų svarbus ne tik nacionaliniu lygiu, bet ir europiniu lygiu galbūt kažkoks tai projektas labai svarbus europinių lygmenių, o mažiau svarbus nacionalinių lygmenių. Aš tikiuosi, kad komisija pasimokė iš patirties. Ir dabar su nekantrumu suteiksiu žodį komisijos atstovams ir išklausysime jų nuomonę. Ačiū. Pirmininkė. Aš manau, kad pranešėjo Sander pranešimas yra tikrai labai geras. Keletą žodžių apie e, saugumo aspektus, e, planavimą, e, trimestrą. Kaip kad sakė kolegė Sanders, logistika yra susijusi ir komisijos, su komisijos veiksmų planu. Turėtumėm pagalvoti apie tai, kas galėtų skatinti logistiką, tai yra infrastruktūra, e, skaitmeninimas ir dar aspektų. Ir paminėsiu keletą dalykų. E, ponios ir ponai, jeigu mes kalbame apie daugiarūšį e, transportą, tik svarbu, kad uh, E, būtų užtikrinti tinkami ryšiai tarp įvairių e, e, transporto rūšių. Čia kalbu ir apie krovinių vežimą, ir jūrų transportą. Yra būtinos tos jungtis arba sąsajos, nes kitaip nebus sukurtas daugiarūšio vežimo tinklas. Taip pat reikėtų kalbėti ne vien tik tais apie ateitį po 20 metų, bet ir apie dabar įgyvendinamas infrastruktūros priemonės. Mes turime įvertinti, kaip tos priemonės gali padėti kurti e, transporto tinklo koridorius. Jos irgi yra susijusios su logistika. Jau buvo parengta dokumentų dėl e, daugiarūšio E, transporto, taip pat ir miestų judumo, logistikos. Aš su nekantrumu laukiu tolimesnio bendradarbiavimo su pranešėja Sanders ir tikiuosi, kad tai, tai bus irgi įtraukta į pranešimą. Ponios ir ponai, dar norėčiau paminėti skaitmeninius aspektus. Transporto ir logistikos forume kalbama apie skaitmeninius aspektus. Vėlgi čia yra reikalingos sąsajos tarp įvairių transporto rušių. Pavyzdžiui, e, tarp e, sausumos kelių, jūro kelių, kaip jos būtų galima tarpusavę susijęti. Apie tai jau kalbama ir aš tikrai tikiuosi, kad, kaip kad ir prašė kolegė Kilionė, netrukus mes galėsime pateikti pasiūlymą. Toliau. Jau yra įvairių priemonių, yra Horizontas 2020 programa, taip pat ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Taip pat e, šią savaitę bus pateiktas pasiūlymas ir dėl biudžeto krovinių gabenimui, taip pat ir miestų tinklams. netrukus valstybės narės galės to pasiūlymu susipažinti. Na ir galiausiai, pirmininkė, noriu pasakyti, kad reikėtų pažvelgti ir į ateitį, koks bus numatytas finansavimas. Kalbant apie um, ponios Sander pranešimą, tai aš manau, kad ateityje biudžete turėtų būti numatytas didesnis finansavimas uh, E, transporto centrams, taip pat ir skaitmeninimui. Toliau komentaras dėl procentinių verčių. Jau dabar manoma, kad e, aukštesnės procentinės vertės e, gali turėti pridėtinės vertės, jeigu būtų ir didesnis finansavimas iš ES biudžeto. Uh, Baigdamas dar kartą dėkoju pranešėjai ir laukiu tolimesnio bendradarbiavimo. Ačiū dabar dar kartą žodis pranešėjai. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams. už pasiūlymus Tikiuosi, kad jie taps pakeitimais. Dėkoju už tai, kaip sparčiai komisija reaguoja į mūsų komentarus. Kolegos. Mes turime iš tiesų rimčiau remti Galilėjo ir turime reaguoti į vartotojų lūkesčius. Šie dalykai, mūsų darbas yra susijęs su pono Junkerio investicijų planu, e, nauji koridoriai yra mūsų prioritetas, kad būtų galima užtikrinti tarpusavio saveikumą. Jei norime pritraukti čia ir privačių investicijų, tai susidurėme su realiomis mm, problemomis. Europos investicijų bankas e, reikalauja iš mūsų e, tiksliai apibriežti reikalaujamus pajėgumus. Taigi čia turime e, veikti aktyviau. Jei Mm, kolegos galvoja, kad kažką nepakankamai savo tekste pabrėžiau, tai noriu dar kartą pasakyti, kad labai svarbu, kad valstybės narės dėl to, ko susitarė ministrų taryboj, įsipareigotų po to tą ir įgyvendinti, nes tik taip galėsime žengti į priekį ir įgyvendinti numatytus tikslus. ir kalbėdami apie ateities projektus turime irgi konkrečiau juos aptarti, kad galėtume pritraukti finansavimą ir modernizuotume mūsų prekių gabenimo tinklus. Labai ačiū. Iki spalio 18 dienos galite teikti pakeitimus. Gruodžio 5 dieną bus balsavimas TRAN komitete, o Plenarinėme posėdė balsuosime sausio mėnesį. E, trečią valandą e, prasidės klausimas triukšmo tema. Iki pasimatymo.